buongiorno, possiamo. Labą rytą, pradedame posėdį. Šiandien iš ryto pirmasis darbo tvarkės punktas, kuris mums tenka, yra 11 punktas - fizinės menų apsauga tvarkant asmens duomenys ir laisvas tokių duomenų judėjimams, bendrasis reglamentas dėl duomenų apsaugos. Kolega Kelly, nuomonės referentas nedalyvauja šiame posėdėje, jį pakeis kolega Inčių. Aš radau čia dokumentą, kuriame parašyta štai kas. Labai, džiaug... Labai džiaugiuosi, kad kolega Kelly yra vis dėlto šiame posėdėje ir iš karto suteikėm žodį. Sure. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Aš bijojau, kad negalėsiu dalyvauti posėdėje, bet šiaip netaip išgyvenau. Šis reglamentas dėl domenų apsaugos ko gero yra vienas rimtesnių pasiūlymų parlamente e, šioje kadencijoje. Jis susijęs su pradiniu dokumentu parengtu 95 metais. Aišku, kad nuo tų laikų pasikeitė daugas. Todėl reikia atnaujinti šios e, duomenų apsaugos pasiūlymus. Yra du irgi gretus dokumentai. Vienas yra pradinis reglamentas ir po to yra direktyva susijusi netiek daug su asmeninių duomenų e, e, panaudojimu, persukiant baudžiamosius nusikaltimus. Tačiau reglamentas yra svarbus ir svarbu, kad tai liktų reglamentas, nes pastaruoju metu e, padaugėjo asmeninių duomenų panaudojimas e, e, asmenims dalyvaujant socialiniuose tinkluose, taip pat ir versle, pavyzdžiui, internetinės prekybos aspektu. Ir e, yra didžiulis poreikis kurti pasitikėjimą internetinę aplinką. Tai yra svarbiausias pokytis, todėl šis komitetas turi vadinti didelį vaidmenį, nes jeigu nėra pasitikėjimo, tada žmonės nepirks internete, nenaudos naujų technologijų ir paslaugų. Tai yra mums labai svarbu. Taip pat asmeninių duomenų apsauga yra įrašyta Lisabonos sutartyje e, kaip pagrindinių teisų hartijos dalis. Taigi turime didelę užduotį. Bendras tikslas yra užbaigti šį dokumentą iki kadencijos pabaigos. Laiko daug neturime, nes e, šis darbas yra didelis ir platus. todėl e, reikia imtis darbo nedelsant. Be abejonės, reikia suderinti ir supaprastinti taisyklės, stimuliuoti naujoves, sumažinti biurokratiją ir sukurti aplinką, kurioje galėtų e, klestėti naujos idėjas ir bendrovės. Nes e, jeigu atsirastų klestinčių naujų bendrovių, o esamos bendrovės galėtų plėtotis, Europos ekonomika nenukentėtų. Priešingą atveju ekonomikai būtų pakengta. Ir reglamentas turėtų būti pagrindas pasitikėjimui, naujojams ir kūrybiškumui. Mano prioritetas, kaip jūsų pranešėja, užtikrinti, kad galutinėme tekste būtų užtikrintas balansas tarp parinių teisių ir poreikio sukurti vienodas sąlygas ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, naujoviškoms bendrovėms apskritai visai, e, visam pramonės sektoriui. E, šiame apsikeitėme nuomonėmis. Norėčiau išdėstyti e, savo prioritetus. Jau surengiau 52 susitikimus su suinteresuotomis šalėmis. Tai rodo, kad yra didžiulis susidomėjimas iš verslo pusės šiuo klausimu ir daug susitikimų dar laukia ateityje. Sutikau su pagrindinio komiteto šešėliniais pranešėjais, jos skimai buvo labai naudingu, naudingi ir, ir e, pravedėme tam tikras preliminaras diskusijas su taryba. Dėl paties teksto yra sričių, kur ITRE komitetas turėtų suvaidinti svarbiausią vaidmenį. Tai yra horizontalus e, VMI klausimas. O mūsų komitetas yra būtent e, susijęs su šiuo aspektu, todėl reikia užtikrinti, kad nekiltų grėsmių MBI e, šio reglamento išplaukiančių pasiekmių ir kuo daugiau gilinamės į šios klausimus, aš suprantu, kokie kyla pavojai šioms e, įmonėmis, todėl reikia imtis atitinkamų veiksmų. Antras horizontalus klausimas yra susijęs su informacinės visuomenė ir informacinėmis technologijomis. ITRE turi kompetenciją šioje politikos srityje. Aiškiai, e, tai minima 8 ir 90 straipsnėje. 30 straipsnis numato nuostatas susijusios su informacinė visuomenė. E, tai yra susijęs su duomenų apsaugos apdorojimu. Taip pat, e, kur kalbama apie mokslinius tyrimus, tai yra taip pat e, mūsų kompetencija 303 straipsnėje. Taigi, mes turime taip pat e, išskirtinę kompetenciją pramonės politikoje atitiktyje. Atitik, atitik, Trečios skyriaus ketvirta dalis yra susijusi su teisė prieštarauti ir profiliavimu, taip pat duomenų apsaugos Pareigūnų klausimas ketvirtajame skyriuje. Ir daugelis verslo įmonių nori tam tikrų pakeitimų čia. Ketvirtoji dalis ir e, tas sritis, kur ITRE turi taip pat e, suvaidinti vaidmenį. Pirmininkė Sartori e, jau parašė Libė komitetui dėl stiprinto bendradavimo pagal 15 taisyklę. Taigi, koks be būtų rezultatas, aš esu pasirengęs dirbti kiek galima, kiek įmanoma, kiek reikia, susitikti su visomis suinteresuotomis šalimis, kad galų gale galėtume priimti informuotus sprendimus, parengti gerą reglamentą, kuris saugotų asmenis, bet leistų taip pat ir verslui aukti ypač technologijų srityje. Manau, kad e, Kipro pirmininkavimo metu bus galima pasiekti daug pažangos, aš su jais jau kalbėjausi ir jie yra pasirengę suvaidinti savo vaidmenį, atlikti savo darbą ir greitai judėti pirmin. Suderindami bendrą požiūrį ir bendradarbiaudami galime pasiekti pažangos ir aš, aišku, esu pasiryžęs to siekti. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti dėl poveikio vertinimo, kurį atliko komisija. Daug pastangų įdėta rengiant poveikio vertinimą, tačiau yra tam tikrų netitikimų. Norėčiau pabrėžti keletą. Pavyzdžiui, vienas yra susijęs su išlaidomis. Jie kalba apie kelių procentinių punktų išlaidas ir po to administracinę naštą. Kelios, keli procentiniai punktai gali būti gana ženklus kai kuriais atvejais. Todėl mūsų nuomonė administracinė našta galėtų būti gana didelė. Toliau kalbama apie darbo vietas, prielaidos, daromos prielaidos, apie domino apsaugos pareigūnus. Kai kurie procentai čia paminėti yra nelabai aiškus. Po to poveikio vertinimą kalbame apie finansinio sektoriaus neįtraukimą. Turint galvoje viską, kas vyksta Europoje, pastaruoju metu, kuomet finansinis sektorius laikomas kaltu daugelio žmonių dėl visų bėdų, finansų sektoriaus neįtraukimas būtų na, klaida. Taip pat kalbame apie domenų reikalavimų pažeidimus telekomų sektoriuje. Taigi, apskritai poveikio vertinimas turėtų parlamento tarnybų atliktas taip pat. Jie yra pasirengę tai padaryti gana greitai ir tuomet mes turėtume e, geriau, geresnį supratimą visos situacijos, kas gali įvykti ateityje. Taigi aš tikiuosi, kad mes galėsime pritarti tokiam pasiūlymui. Ačiū. Grazie per questo. Dėkuoju už šios komentarus. Prieš suteikdama žodį kitiems kolegoms, turėčiau pateikti dar informacijos dėl 50 straipsnio. Kaip žinote, mes lybė komiteto paprašėme galimybės taikyti 50, paklausėme dėl galimybės taikyti 50 straipsnį, lybė atsakė dėl to neigiamai ir pasakė mums, jog reikėtų taikyti 49 e, straipsnį, jį interpretuojant e, plačiau ir kaip tokiais atvejais e, atsitinka pirmininkų sueigoje, paskui buvo nagrinėjimas tas klausimas ir šiandien turėtų būti susitarta šituo klausimu. Aš vakar vakare kalbėjau apie, mūsų, apie tai su mūsų koordinatoriais per koordinatorių e, konferenciją ir atrodo, jog e, pasiskirstę yra polygiai. E, kolegos e, pusė už 50 straipsnį kaip teisiniai pagrindą ir pusė už tai, kad e, lybės e, poziciją būtų galima palaikyti šito klausimį. Tačiau turėtume aišku suprasti, kad e, nesant aiškiam interpretavimui šitų nuostatų iškyla čia tam tikrų prieštaravimų ir kadangi nėra dar kol kas sprendimo, tai turime pirmininkų sueigai palikti galutinį sprendimą šituo klausimu ir per kitą pirmininkų sueigą, per kitą šios sueigos posėdį galbūt bus suprast, surastas sprendimas, nes e, šiandien mes e, situacija tokia, kad mes paprašėm to dalyko, lybė atsakė ne ir dabar, kaip sakiau, pasiskirstė nuomonės yra polygiai ir pirmininkų suvaigai dabar teks pareiga išspręsti šį klausimą. Na, o dabar grįžtam prie kolegų pasisakymų. E, visų pirma žodis Albrecht Lybė. Pranešėjai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Čikau. Ačiū. Kalbėsiu kolegos vardu. Pono Mačikau vardu. E, ponios Mačikau vardu ir išsakysiu jos mintis šis apsaugos klausimas yra svarbus ne tik Europos piliečiams, bet tai svarbu aktualu ir Europos pramoniai. Turime užsitikrinti, kad sprendimai, kuriuo, kurie atsiranda šiame sektoriuje, atitiktų duomenų apsaugos taisyklės. Duomenų apsaugos paketas yra svarbus ne tik ES teritorijoje. Uh, jis tampa vis aktualesniu ir tarptautinėse sutartyse tarp ES ir trečiųjų šalių. Asmenų apsauga, tvarkant jų asmens duomenis, yra viena iš pagrindinių teisių. Mums reikia vienodų duomenų apsaugos sąlygų galiojančių visoje Europos Sąjungoje. Uh, ir tos e, taisyklės turi neprieštarauti valstybių narių konstitucijai bei Europos pagrindinių teisių hartijai. Turime apsaugoti savo piliečius nuo bet kokių, nuo bet kokio galimo e, jų e, teisės į laisvą judėjimą, pri, privataus asmens apsaugą ir šeimos gyvenimą pažeidimo bei užtikrinti žodžio laisvę. Nuomonės autorė siūlo E, nepamiršti ir debesų kompiuterijos aspekto versle ir asmenų gyvenime. Ir ji taip pat pabrėžia, kad vis labiau naudojantis e, kompiuterinės debesijos paslaugomis e, reikia užtikrinti labai griežtą apsaugą, kas turi galimybę pasinaudoti duomenimis ir iš serverio ir įsitikinti, kad trečiosios šalis nesinaudoja tokiais duomenimis. Taip pat manau, kad reikėtų užtikrinti e, skaidrę politiką e, duomenų, asmens duomenų tvarkymo srityje. Čia, Malora. Dėkoju. Dabar kiti pasisakymai diskusijose. Pirmasis kalbėtojas kolega Enčių. Atsiprašau, sakė pirmininkė. Aš buvau suteikusi žodį pirmiausiai kolegai Albrechtui. Ne, būtent jam pirmajam daviau žodį, tad pirmasis pasisakys kolega Albert, Albrecht. Albrecht, raporter Libe. Albrechtas yra Libe pranešėjas, kaip ir buvau sakęs anksčiau. Uh, mir auch uh, als uh, jemand, der nicht. Ačiū. Dėkoju, kad suteikėt žodį, nors aš nesu šio komiteto narys, vis dėlto aš ėmiausi iniciatyvos pasisakyti šituo klausimu, nes e, mums svarbu bendradarbiauti. Aš susitikau bent keletą kartų su kolega Keli ir e, jau keletą mėnesių aš dalyvauju techniniuose posėdžiuose šituo klausimu, taip pat susitinku su šešėliniais pranešėjais. Ponas Kėdė iš esmės pasakė pagrindinius dalykus. Jau aš tik tai norėčiau patikslinti, kad e, kaip e, kompetentingas komitetas šito klausimu, Libė komitetas, mes e, esam suinteresuoti bendradarbiauti su kitais komitetais ir su komitetu, ITRES komitetu. Uh, šiuo klausimu ir norime, kad visos procedūros būtų skaidrios. Mūsų posėdžių datos labai iš anksto yra paskelbiamos, kad jūs galėtumėte dalyvauti posėdžiuose mūsų, jeigu norite. Aišku, mes turėsime dabar laukti pirmininkų suėgos sprendimo. Tai bus oficialus sprendimas. Ir kaip tas susakęs anksčiau, aš esu visiškai pasirengęs atsižvelgti į nuomonės referento poziciją prieš trilogą. Kartu su pono Kėlį mes turim galimybę trilogo kontekste dėrėtis taip dėl šito reglamento, kad šis klausimas būtų uh, išspręstas iki kadencijos pabaigos. Aš manau, kad e, tai būtų labai svarbu. Kaip sakė kolega Keli, mes turėtume jau nebegaišti, nes 17 metų jau senoji direktyva dėl asmens duomenų apsaugos, jau prieš 17 metų jinai priimta, bet mums reikia didesnio harmonizavimo, tvarkant asmens duomenis ir e, užtikrinant e, privatumą. Mes glaudžiai bendradarbiaujam su jūsų komitetu ir manau, kad esant tokiam bendradarbiavimui mes tikrai e, sėkmingai užbaigsim šį klausimą. Pone Koskok. E, tak, fru e, ordförande. E, om en liten stund e, hör jag till dem. Dėkuoju, pone pirmininkė. aš balsuosiu prieš akto susitarimą. Man labai svarbu, kad e, mes e, dabar keičiam, tobulinam e, asmens domenų apsaugos nuostatas. Tačiau aš noriu pasisakyti dėl štaiko šituo klausimu. Man iškyla nemažai uh, susirūpinimo dėl šio pasiūlymo ir aš turiu kai kurių klausimų dar. Visa tai yra susijęs su mūsų komiteto kita kompetencijos rytimi, tai yra su moksliniais tyrimais. Švedijoje medicinos srities moksliniai tyrimai iš tikrųjų yra labai aukšto lygio ir mes turim ištisą pramonės sektorių, kuris remiasi tais moksliniais tyrimais. Šio aukšto lygio pasiekto šioje srityje priežastis yra ta, jog mes esame sukūrę puikų pagrindą moksliniams tyrimams ir esame sukūrę specialų registrą. Tas registras apima labai ilgą laikotarpį, šimtus metų, ir jame yra labai daug sociodemografinių duomenų. Ir tuomet yra įmanoma užtikrinti tų duomenų valdymą ir, ir, ir sekimą kiekvienos mens e, atveju viso proceso metu. Ir e, tuo būdu tai užtikrina sklandų tų duomenų naudojimą ir registro naudojimą mes norim ir toliau naudoti tokią sistemą ir norim, kad valstybės narės, kuriuose yra tokia sistema, taip pat turėtų galimybę toliau naudoti e, tokias sistemas. Ir, bet aš turiu du klausimus dėl šitų dalykų. Kaip mes tvirtinsime asmens duomenų e, klausimą mokslinio tyrimų kontekste? Nes viena vertus yra sakoma, jog reikia asmeninio pobūdžio leidimų. Tuo tarpu kita vertus tie vadinamieji būtinieji tyrimai e, būna išimties objektas. Tad man kyla klausimų, kaip praktiškai viskas funkcionuos. Nes labai dažnais atvejais būna medicininiams tikslams e, naudojami dideli kiekiai asmens duomenų. Ir e, teisė sunaikinti registro duomenis taip pat gali būti pamirštama, bet šitas klausimas neišvengiamai kils. Mūsų moksliniams tyrimams medicinos srityje labai svarbu, kad tie asmeniniai duomenys būtų saugomi labai ilgą laiką, nes be šitų asmeninio pabudžio duomenų mes negalėsim tokių tyrimų atlikti, kurių rezultatai paskui apdovanojami Nobelio premijomis ar panašiai. Taip pat sakoma, kad asmeninio pobūdžio duomenys negalės būti naudojami tiems tikslams toliau, kurie, kur, kuriems jie buvo surinkti. Mums tai netinka, nes mes e, naudojam tokius duomenys, kurie yra saugomi 3 ar, 104, 3 ar, ar, ar 400 metų, pavyzdžiui tai yra susiję su genetinėmis lygomis ar kitomis lygomis ir paskui tokių mokslinio tyrimų rezultatas būna tam tikrų vaistų sukūrimas. Mes e, negalim taip pat tam tikrų domenų e, saugoti dėl etinių sumetimų ir kai kuriais kitais atvejais, tačiau tai galų galę nelabai aišku. Ar mūsų klausimas toks, ar mes galėsim toliau tęsti mokslinius tyrimus tokiamis sąlygomis kaip iki šiol? Mes nenorėtume atsidurti tokioje padėtyje, kuomet būtų trumpalaikių pasiekmių ekonomikos augimui ir užimtumui, bet kita vertus, kur būtų per daug apribojimų mūsų moksliniams tyrimams ir tuomet galbūt mes nebegalėtume nagrinėti rizikos faktorių, kylančių dėl tam tikrų medžiagų ilgo naudojimo arba tyriant ilgalaikės, ilgalaikės, ilgalaikės e, vakcinų e, pasiekmes, vakcinavimo pasiekmes vaikams. Šitie dalykai labai svarbus mums, labai svarbus mano delegacijai, būtent todėl aš pasisakiau šito klausimu. Dėkoju. Kolega Nibler. Pane Nibler. Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti pranešėjui, ponui Šonui Keliai, už nuomonę. Aš atėjau į posėdį šiek tiek tikėjo pasisakymo pabaigą, bet e, pritariu toms mintims, kurias išgirdau. Kalbant apie poveikio vertinimą, e, šiam duomenų apsaugos pasiūlymui. Parlamentas prašė, kad jis būtų parengtas ir aš palaikau šį reikalavimą. Noriu pratesti pono Albrechto mintį, nesvarbu, pagal kurią taisyklę bus priminėjamas sprendimas, svarbiausia, kad e, frakcijos tarpusavėje bendradarbiautų. Turime tokio bendradarbiavimo patirties Ir praeitie mes dirbome labai glaudžiai su kolegomis IMKO komitete. Todėl manau, jog labai gerai, kad iš, atėjo pas mus pranešėjas iš pagrindinio komiteto, taip pademonstruodamas savo norą bendradarbiauti. Tai ponas Albrechtas seka čia vykstančias diskusijas. Per šį pirmąjį keitimąsi nuomonėmis noriu aptarti keletą dalykų. Aš palaikau komisijos pasiūlymą šiuo klausimu manau, kad mums reikia siekti visiškos harmonizacijos šioje srityje, mums reikia vieningų taisyklių, todėl aš pasisakyčiau už reglamentą, o ne direktyvą šiuo klausimu. Kalbant iš Vokietijos požiūrio taško, noriu pasakyti, kad Vokietijoje vyksta didelės diskusijos dėl to, ar visiškas suderinimas atitiktų Vokietijoje galiojančius įstatymus, Vokietijos konstituciją ir galbūt reiktų kreiptis į parlamento teisės tarnybą, paprašyti nuomonės šiuo klausimu. Vokietijos konstitucinio teismo teisėjai viešai jau yra pareiškę, kad visiškas suderinimas šioje srityje netitiktų Vokietijos konstitucinės teisės. Nes jeigu gyventintume šiame pasiūlyme išdėstytas mintis, tai tai prieštarautų mūsų konstituciniams nuostatoms. Taigi šį klausimą reikėtų apsvarstyti. Taip pat reikia viską uh, išsiaiškinti, kad paskui nesulauktume surprizo iš e, Vokietijos konstitucinio teismo teisėjo, teisėjų. Reikėtų uh, paprašyti teisės tarnybos nuomonės, nes gali išsivystyti diskusija dėl to, kad uh, šios nuostatos prieštaraus konstitu, e, Vokietijos konstituciniai teisiai. Šiaip šias pasiūlymas yra geras ir nemažai klausimų turės būti svarstomi konkrečiose komitetuose. Reikėtų užtikrinti aukštą domenų, asmens domenų apsaugos lygmenį Europos Sąjungoje. Kita vertus, reiktų vengti primesti dar papildomų taisyklių smulkaus verslo sektoriui e, domenų apsaugos rytyje. Reikėtų ieškoti tinkamos pusiausvyros tarp gerų domenų apsaugos e, standartų ir kitą vertus suteikti erdvės smulkiam verslui plėtotis. Taigi tai yra konkretus aspektai, e, dėl kurių dar diskutuosime ir vertinsime jų galimą poveikį. Kalbant apie, apie privatumo aspekt, aspektų konkretų suformulavimą, tas nuostatas ir formuluotę, reikia atlikti poveikio vertinimą ir išsiaiškinti, ką tai reikš ateityje ir stengti sumažinti e, visas administracinės kliūtis ir administracinę naštą. Profiliavimas. Turime kalbėti ne tik apie duomenų kaupimą, tiesiog visų duomenų kaupimą, kas taip pat aiškintis, e, kokius duomenys galima kaupti, kokių ne, Taip pat turime padiskutuoti e, profilių kūrimo klausimą, kurie gali būti kuriami pasitelkus tuos sukauptus duomenis. Reikia pasidomėti, kaip, kokie praktiniai sprendimai egzistuoja ir kas būtų tinkama ir priimtina Europos mastu. Galbūt yra planų surenkti klausimą šiuo, šiuo, šią temą, bet manau, kad ES turėtų siekti, kad ES įmonės ir verslas nesusidurtų su papildoma našta, kad mes jų neiš, neišstumtume iš ES e, patvirtinę labai griežtas duomenų apsaugos taisyklės, kad nebūtų taip, jog duomenys būtų apdorojami svetur. Būtų gerai, kad ES galiojančios nuostatos būtų taikomos ir e, už ES ribų ten, kur tie duomenys apdorojami. Taip pat kitas klausimas, tai duomenų nutekėjimas į trečiasias šalis tą klausimą reikėtų irgi panagrinėti ir užtikrinti, kad mūsų MVI įmonės, kurios kuria darbo vietas ES, turėtų galimybę sustiprinti savo pozicijas. Taigi reikia siekti, kad mes parengtume subalansuotą pasiūlymą galų gale. Aš tikiuosi tolesnių diskusijų, kol kas vertinu optimistiškai ypač mūsų pranešėjo įgūdžius ir gebėjimus, manau, kad šio klausimo svarstymas yra gerose rankose. Ačiū. Sí, Anders Dotter. Tack, ordförande. Um, jag tycker i grunden att... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas iš principo nėra blogas ir esančių nuostatų peržiūrėjimas, atnaujinimas yra geras dalykas, reikia, kad Europoje asmeninių duomenų apsauga būtų patobulinta, tai labai svarbu ir vartotojams, piliečiai turi pasitikėti paslaugų tiekėjais, ypač skaitmeninėje plotmėje. Reikia, kad duomenys būtų tvarkomi skaidriai ir kad vartotojai būtų apie tai uh, informuojami. Aukštas domenų apsaugos lygis yra geras dalykas. Ir tai leidžia sukurti tinkamas sąlygas e, tinkamam vystimuisi. Tačiau labai svarbu užtikrinti galimybę mums vykdyti mokslinius tyrimus, remiantis registro sistema, kaip mano kolega Olskuk sakė. Ir turime dabar žiūrėti, ar yra tokių galimybių. Aš esu įsitikinusi, kad tikrai yra. Aš e, laukiu nekantriai būsimų diskusijų. Manau, kad diskusijos užtruks e, keletą metų, taigi teigiamos diskusijos ir teigiami rezultatai. Puiku, atrodo, kad niekas daugiau nenori žodžio, todėl e, žodis ponui Verdik iš komisijos. Prašom. Danke, Frau Vorsitzende. Ähm, äh, Ačiū, ponia pirmininkė. Džiaugiamės pono kelio nuomonę ir e, laukiame tolesnio bendradarbiavimo. Mums atrodo, kad komisijos pasiūlyme yra apimti kai kurie aspektai, e, kuriuos aptarė parlamento nariai, pavyzdžiui, balansas tarp e, individų interesų, tai yra kaip galima didesnio domenų apsaugos reikalavimo ir kita vertus to, kad nebūtų pernelyg didelės e, administracinės naštos e, susijusiams įmonėmis. Žvelgiant į šios pasiūlymus, tai mums atrodo, kad mes bandėme pasiekti tokį balansą. O kai e, tyrimų pagristų registrais, e, tai mūsų pasiūlymuose buvo dedamos pastangos atspindėti tuos e, klausimus, kuriuos kėlė parlamento nariai. Manau, kad tolesnės diskusijos bus labai įdomios ir mes laukiame tolesnio vaisingo bendradarbiavimo. Parola, Mr. Kelly. Kolega Kelly. Yeah, labai ačiū, dėkoju komisijai ir kolegoms už labai įdomius pasisakymus. Apskritai visi yra pasirengę siekti balanso galų gale, kad būtų apsaugoti asmenys, bet taip pat užtikrinti, kad galėtų ir verslas plėtotis. Ypač mums įtri komitete e, svarbu užtikrinti, kad nebūtų kaišami pagaliai į ratus pramonės įmonėmis. E, Dėkuoju kolegai, kuris pasisakė apie tinklo kompiuterijos aspektus, taip pat Ponas Albrechtas e, čia atėjęs aiškiai pademonstravo savo norą e, bendradarbiauti ir e, jo pasisakymas buvo labai svarbus. Savo kolegijai iš Švedijos, kurios vardo negaliu ištarti, turiu pasakyti, kad jį labai svarbų dalyką pasakė dėl medicinos tyrimų ir netrūkdymo tokiam procesui. Žinoma, kad neturime numatyti taisyklių, kurios kliudytų darbui, kuris vyksta, jeigu kažkas nesugedė, nereikia nieko ir taisyti, juk taip. Angelikai Nibler, turiu pasakyti, kad jie labai svarbių dalykų išsakė. Pirmiausia, džiaugiuosi jos pritarimu parlamento poveikio vertinimui. Manau, kad tai reikėtų atlikti kaip galima greičiau. Ir taip pat labai svarbu yra štai kas. Turime laikytis e, reglamento kelio. Jeigu tai pasikeistų, tai tuomet padarytume rimtą klaidą. Ir didelė darbo dalis tiesiog būtų išvaistyta vėjais. Mažos ir vidutinės įmonės taip pat vėlgi yra labai svarbus aspektas. Angelika taip pat minėjo surenkti, būtinybę surenkti klausimus. Aš visiškai pritariu. Mes jau Kalbėjomės su kai kuriais ekspertais, kurie sakė, kad mielai prisidėtų prie tokių klausimų rengimo. Tai būtų labai svarbu, kad galėtume suformuoti subalansuotą e, nuomonę. Ir e, kolegiai iš dešinės turiu pasakyti, kad apskritai pritarėme e, komisijos pasiūlymam, kuris, kurio būtų siekiama užtikrinti aukštų standartų nustatymą. Taigi, dėkoju visiems ir e, tikėsiuos toliau e, dirbti su visais ir atspindėti žmonių nuomonę. Kaip sakiau, iš pat pradžių reglamento reikia parengti gerą, reikia išvengti nenumatytų pasiekmių, kurios e, būtų žalingos, o nenaudingos. Man atrodo, kad geros diskusijos būtent ir padės to pasiekti. Labai ačiū. Grazie. Al... Dėkuoju kolegai Kelly. Mes e, kol kas dar neturime datos busimos diskusijos šitą temą, todėl kad e, yra dar neišspręstų klausimų pateikus e, nuomonę, bet vėliau pranešime šitos duomenys, tad dabar yra lygia šiek tiek laiko iki elektroninio balsavimo, tai pateiksiu jums kai kurios informacijos apie koordinatorių balsavimą vakar vakare. Mes e, suplanavom jau rugsėjo mėnesio įtre posėdžius. Tad praktiškai jau nebeturėsim šeštos e, rugsėjo posėdžio, nes tai sutampa su EPP e, studijų dienomis, o mūsų posėdis vyks 3 e, rugsėjo nuo 15 iki 18.30 ir kalbėsime apie, apie nuomonę dėl 13 metų biudžeto, paskui 17 e, rugsėjo, taip pat nuo 15 iki 18.30 ir 18 dieną visą dieną vyks posėdis. Tai toks būtų grafikas. Siekiant kompensuoti šeštos e, dienos e, anuliuotą posėdį. Taigi, dar kartą pakartoju, 3 rugsėjo vietoj 6 dienos bus ir paskui 17 ir 18 rugsėjo. Dėl viešųjų klausimų. šių metų antrajame pusmetyje, tai tarp spalio ir lapkričio mėnesių bus e, bus e, pristatomos svarbiausios įgalinančios technologijos. 17-18 rugsėjo bus e, pristatymas dėl energetikos. Taip pat metų pabaigoje moterų komiteto pristatymas vyks moterų klausimais. Women and ICD. Kolega Royal. Dėkuoju. Jūs e, sakėte, kad 18 e, rugsėjo vyks e, mūsų papildomas posėdis, bet 17-18 taip pat vyks ir klausimai. Bet tikrai bus mūsų posėdžiai, taip? 17-18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 un, eh, c'è un forum sulle Ruchance a cui parteciperanno le colleghe Carvaio e Thompson. No non sono stati distribuiti. Net tik tai nebuvo pateikta jokių pranešimų, bet kolegai Hercog buvo pavesa ir toliau tęsti darbą dėl e, finansinės sistemos. Tai vakar buvo taip nuspręsta koordinatorių posėdėje. Dabar turime šešias minutės dar likusias iki balsavimo, tad pertrauka ir dešimtą pranį balsavimą. Bene, cominciamo il voto, anche perché oggi abbiamo... Puiku, pradedame balsavimą, nes šiandien turime daug klausimų, dėl kurių balsuosime, turime pradėti punktualiai, turime dar minutę laiko, galime pasitikrinti korteles. kas už tai, kad Ar visi balsavo? Kas už tai, kad Briuselėje būtų saulėta diena? Tai balsuokite dabar už ar priimta. Priimta. Bet dar daug kas nebalsavo, matau. Nes trūksta kolegų. Pradedame. Pirmiausiai, Kramer pranešimas. El informe, el informe Kramer. Prego. La Commissione Kramer. Kramer pakeitimas. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Antras pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko priimta. Trečias, kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas, už, prieš, susilaiko priimta. Penktas, už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas, už, prieš, susilaiko priimta. Septintas, už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas, už, prieš, prieš susilaiko priimta. Devintas už prieš susilaiko priimta. Galutinis balsavimas, vardinis balsavimas, pradedame. Ar visi jau balsavote? Puiku.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 Penktas už, prieš, susilaiko, priimta. 21. Už, prieš, susilaiko, priimta. 20. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 19. Šeštas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas. Už, prieš, susilaiko priimta. 23 už, prieš, susilaiko atmesta. 8 už, prieš, susilaiko priimta. 26 už, prieš, susilaiko priimta. 9 už, prieš, susilaiko priimta. 27 už, prieš, susilaiko, priimta. 28 už, prieš, susilaiko, priimta. 29 už, prieš, susilaiko, atmesta. 30 už, prieš, susilaiko, atrodo, kad atmesta. Pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame. Dėl 30 pakeitimo. Baigiame. Dvidešimt devyni už, dvidešimt keturi prieš priimta. Trisdešimt pirmas už, prieš susilaiko priimta. 32. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Už, prieš, susilaiko priimta. Antra dalis. Už, prieš, susilaiko atmesta. 33. Už, prieš, susilaiko, atrodo atmesta. Pabandykime pastikrinti. Dėl 33. Du socialdemokratai, dviem socialdemokratais per daug balsuojant. 33. 30 už, 23 prieš, priimta. 34 už, prieš, susilaiko, priimta. 35 už, prieš, susilaiko, atmesta. 36 už, prieš, susilaiko, priimta. 37 už, prieš, prieš susilaiko priimta. 38 už, prieš susilaiko atmesta. 39 už, prieš susilaiko priimta. 40 už, prieš susilaiko priimta. 41. Trys dalis. Pirmoji dalis. Už, prieš, susilaiko atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Trečia dalis už, prieš, susilaiko atmesta. Dešimtas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atrodo priimta. Priimta. Bet pasitikrinkime dėl dešimto pakeitimo. baigiame. 37 už, 13 prieš. Primta. 42, 3 dalis. 4 dalis netgi. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Trečioji dalis. Už prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtoji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. 43. Už, prieš, susilaiko, priimta. 44. Dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko atmesta. 45 už, prieš, susilaiko priimta. 46 už, prieš, susilaiko priimta. 47 už, prieš, susilaiko atmesta. 11 už, prieš, susilaiko priimta. 48 už, prieš, susilaiko priimta. 49 už, prieš, susilaiko priimta. 50 už, prieš, susilaiko priimta. 51 už, prieš, susilaiko atmesta. 12 už, prieš, susilaiko priimta. 53 už, prieš, susilaiko priimta. 54 už, prieš, susilaiko atmesta. Pirmas už, prieš, susilaiko priimta. Baigiamasis balsavimas, vardinis balsavimas. Baigiame. 50 už, vienas prieš, du susilaikė. Priimta. Tikofer. Komplimentė. Sveikiname pranešėją. Tikofer. Dabar kitas e, kompromisas vienas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas už, prieš, susilaiko priimta. Atsiprašau, sako pirmininkė. Pirmoji dalis aštunto pakeitimo. Devintas dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. Antroji dalis už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas už prieš susilaiko priimta. Atmesta. Vienuoliktas už prieš susilaiko atmesta. Antras kompromisas už prieš susilaiko priimta. Keturioliktas dviejų dalių. Pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš prieš susilaiko priimta. 15 už, prieš susilaiko priimta. 16 už, prieš susilaiko atmesta. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 18. Tik tai dėl antrosios dalies balsuosime. Kas už, prieš susilaiko atmesta. 23. Kas už, prieš susilaiko priimta. 24. Už, prieš susilaiko atmesta. 25. Už, prieš susilaiko atrodo priimta, bet pasitikrinkime dėl 25. Elektroniškai. Baigiame. 43 už priimta. Ketvirtas kompromisas už kolega Butikofer. Offer... Norėčiau pristatyti pakeitimą žodžiu šiam kompromisiniui pasiūlymui ir pakeisti tik keletą žodžių. Vietoj teksto, kur parašyta štai kas Europos uh, ekologiška žalioji ekonomika. Siūlau balsuoti dėl teksto e, Europos ekonomikos tvarumas. E, ir tokiam siūlymui pritarė įvairios frakcijos. Ar visi pritarėme tam? Tuomet balsuojam už ketvirtą kompromisą su žodiniu pakeitimu. Už, prieš, susilaiko, priimta. 33. Už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Baigiame. 29 už, 27 prieš. Priimta. Penktas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 38. Už, prieš, susilaiko, priimta. 37. Už, prieš, susilaiko, priimta. 40. Už, prieš, susilaiko, priimta. 41. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 42. Dvi dalis Dabar pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. 43. Už, prieš, susilaiko, priimta. 44. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 45. Už, prieš, susilaiko, priimta. 46. Už, prieš, susilaiko, priimta. 47 už, prieš susilaiko priimta. 48 už, prieš susilaiko atmesta. 49 už, prieš susilaiko priimta. 50 už, prieš susilaiko priimta. 51 už, prieš susilaiko priimta. 56 už, prieš susilaiko priimta. Dabar vardinis balsavimas. Pradedame. Vienu EPP balsuotojų per daug. Baigiame. 50 už, 7 susilaikė, priimta. Sveikiname pranešėją. Dabar tikau pranešimas. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 42. Pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 12 už, prieš susilaiko priimta. 43 už, prieš susilaiko priimta. 44 už, prieš susilaiko priimta. 45 už, prieš susilaiko priimta. 7 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 49 už, prieš susilaiko priimta. 13 už, prieš susilaiko priimta. 50 už, prieš susilaiko priimta. 51 už, prieš susilaiko priimta. 14 už, prieš susilaiko priimta. 8 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 16 už, prieš susilaiko priimta. 9 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 59 už, prieš susilaiko priimta. 60 už, prieš susilaiko priimta. 11 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 63 už, prieš susilaiko priimta. 64 už, prieš susilaiko priimta. 65 už, prieš susilaiko priimta. 12 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 67 už, prieš susilaiko priimtas. 68 už, prieš susilaiko priimta. 69 už, prieš susilaiko priimta. 70 už, prieš susilaiko priimta. 71 už, prieš susilaiko priimta. 19 už, prieš susilaiko priimta. 20 už, prieš susilaiko. Pamiršau 72, sako pirmininkė, atsiprašau. Balsuojame dėl 72. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 20. Už prieš prieš, susilaiko, atmesta. 21 už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 už, prieš, susilaiko, atmesta. 23 už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmas už, prieš, susilaiko, priimta. 24 už, prieš, susilaiko, priimta. 25 už, prieš, susilaiko, A, atrodo atmesta, bet pasitikrinkime dėl 25. Baigiame. 31 už, 26 prieš, priimta. Antras. Už, prieš, susilaiko priimta. 26. Už, prieš, susilaiko atmesta. Trečias. Už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas. Už, prieš, susilaiko priimta. Pirmas kompromisas. Už, prieš, susilaiko priimta. 28. Už, prieš susilaiko priimta. Šeštas už, prieš susilaiko priimta. Septintas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas už, prieš susilaiko priimta. Devintas už, 29, sako pirmininkė. Už, prieš susilaiko priimta. Devintas už, prieš susilaiko priimta. Antras kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 32 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 33, trečias už, prieš, susilaiko priimta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Deš, e, ketvirtas už, prieš, susilaiko priimta. 37 už, prieš, susilaiko priimta. Baigiamasis balsavimas. Pradedame. Baigiame. 54 už, niekas nepasisakė prieš, niekas nesusilaikė. Priimta, sveikiname pranešėją. Dabar Anders Dotter pranešimas. Balsuojame kartu dėl pirmo, antro ir keturiolikto pakeitimų. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime. Pasitikrinkime dėl 1, 2 ir 14. Viena, vienu socialistų yra per daug tarp balsuojančių, vienu socialdemokratu per daug. vis dar vienu per daug iš socialistų. Puiku, baigiame. 26 už, 31 prieš, atmesta. Toliau balsuojame kartu dėl trečio ir ketvirto pakeitimų. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime. Man atrodo, kad buvo taip kaip ir aną kartą, bet pasitikrinkime. Vienu socialdemokratu per daug tarp balsuojančių. Rezultatas balsavimo 26 už, 30 prieš, atmesta. Penktas pakeitimas. Už, prieš, susilaiko atmesta. Septintas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai, nes neaišku. Dėl septinto pakeitimo. Baigiame. 18 už, prieš niekas, 38 susilaikė. Priimta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 15 už, prieš, susilaiko, atmesta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 23 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Aš pasitikrinkime dėl 23. Gerai. Baigiame. 23 už, 23 prieš priimta. Šeštas už, prieš, susilaiko, priimta. Pasitikrinkime. Gerai. Dėl šeštojo. Dėl šeštojo pakeitimo. Baigiame. 33 už, 23 prieš, priimta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, atmesta. 26 už, prieš, susilaiko, atmesta Priimta. Dėl 26. Pasitikrinkime. Baigiame. Trisdešimt du už, dvidešimt trys prieš. Trečias kompromisas buvo atmestas, todėl balsuojam ir dėl atskirų pakeitimų. 24 pakeitimas. Už, prieš, Trečias kompromisas buvo atmestas, taigi dabar turime balsuoti dėl pakeitimų. Turim pakartoti balsavimą, todėl kad nedėmesingai balsavome. 24. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 25. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 24. U, 28. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 29. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas paragrafas už, prieš, Mm-hmm. Čia tik tai šešta dalis, šeštas paragrafas, nėra pakeitimo numerio. Tai yra nuomonės projektas ir viskas. Kas už? Prieš? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Pasitikrinkime. Baigiame. Dvidešimt devyni už, dvidešimt šeši prieš, priimta. Po tiek daug bandymų. Pirmininkė, ar galite pakartoti balsavimo rezultatus? Aš neišgirdau. A favore? Was that plus? Kas už? Mes turime dar balsuoti vieną kartą prieš galtinį balsavimą. Rekomendacija, kaip čia parašyta, taip pat nu, nu, nuomonės projektas, Anders Dotter, be numerio, be skaičiaus. Ar radote? Balsuojame dėl, dėl šios rekomendacijos. Kas už? Prieš? Susilaiko? Neaišku. Pasitikrinkime. Baigiame. 25 prieš priimta, 29 už. Galutinis balsavimas, vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Vienas socialdemokratas buvę socialdemokratų per daug balsuojant. Baigiame. 31 už, 25 prieš, priimta. Franko 27 pakeitimas. Prieš susilaiko atmesta. 28 už prieš, susilaiko, atmesta. Kartu balsuojam dėl 29-35. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 30. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 7, 31 ir 1. Kartu dėl jų balsuojam. Už, prieš, susilaiko priimta. 32 už, prieš, susilaiko priimta. 8 už, prieš, susilaiko priimta. 33 už, prieš, susilaiko, atrodo atmesta. 9 už, prieš, susilaiko priimta. 10 už, prieš, susilaiko priimta. 11 už, prieš susilaiko priimta. 12 už, prieš susilaiko priimta. 13 už, prieš susilaiko priimta. 34 už, prieš susilaiko atrodo priimta. Pabandykime pastikrinti dėl 34. Baigiame. 32 už, 24 prieš, priimta. 14 už, prieš, susilaiko priimta. 36 už, prieš, susilaiko priimta. 15 ir 5 kartu, kas už, prieš, susilaiko priimta. 38 ir 26 kartu, už, prieš, susilaiko atmesta. 37 už, prieš, susilaiko atmesta. 16 už, prieš, susilaiko priimta. 17 už, prieš, neaišku. 17 už, prieš, susilaiko priimta. 18 už, prieš, susilaiko, atrodo priimta. Priimta. 18. Pasitikrinkime dėl 18. Baigiame. 32 už, 20 prieš priimta. 42 už, prieš susilaiko priimta. 19 už, prieš susilaiko priimta. 43 už, prieš susilaiko atmesta. 20-21 kartų už, prieš susilaiko priimta. Antras už, prieš susilaiko priimta. 22 už, 22 už, prieš, susilaiko atmesta. Trečias už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas už, prieš, 23 buvo priimtas, tai 24, 5 e, atkrenta. Ir turime dabar balsuoti dėl ketvirto. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Baigiamasis balsavimas, pradedame. Baigiame. 53 už, vienas prieš, vienas susilaiko, sveikiname pranešėją. Dabar e, Šimanski pranešimas, 26 pakeitimas, už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas, už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas, už, prieš, susilaiko, priimta. 28 už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 31 už, prieš, susilaiko, priimta. 32 už, atsiprašau, 32 kartus su žodiniu pakeitimu. Aišku, už, prieš, susilaiko, priimta. 33 už, prieš susilaiko priimta. 34 už, prieš susilaiko priimta. 35 už, prieš susilaiko priimta. 36 kartu su žodiniu pakeitimu už, prieš susilaiko priimta. 7 už, prieš susilaiko priimta. 37 už, prieš susilaiko priimta. 8 už, prieš susilaiko priimta. Pastikrinkime. Baigiame. 27 už, 24 prieš priimta. 40 už. Atsiprašau, 38 už. Prieš susilaiko priimta. 40 už, prieš, susilaiko priimta. 41 už, prieš, susilaiko priimta. 42 už, prieš, susilaiko priimta. 43 už, prieš, susilaiko priimta. 44 už, prieš, susilaiko priimta. 45 už, prieš susilaiko priimta. 46 už prieš susilaiko priimta. 47 už prieš susilaiko priimta. Dabar 4, 49, 48 už prieš susilaiko priimta. Devintas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti dėl dešimtojo. 40 už, 9 prieš priimta. 11 už, prieš susilaiko priimta. 12 už, prieš susilaiko priimta. 13 už, prieš susilaiko priimta. 14 už, prieš susilaiko priimta. 15 kartu su žodiniu pakeitimu. Ramon nori pasisakyti, prašom. Sí. Eh, gracias, presidenta. Es únicamente para. Ačiū, ponia pirmininkė. Paprašiau žodžio, kad e, e, pasakyčiau, jog yra esminė klaida. Tai reiškia, kad žodinio pakeitimo tekstas būtų pradinis pakeitimas, penkioliktasis pakeitimas, išbraukiant tik tai paskutinį sakinį, kur sakoma, kur kalbama apie tam tikrus procentus palyginti uh, dabartinę situaciją ir 50 metus. Uh, visa kita liktų taip pat. Noriu pasakyti, kad e, ta dalis, kurią mes išbraukėme balsuodami, turi, bu, turi likti Ar čia išbraukta tik paskutinė dalis, 80-95 procentai, ar visi dėl to sutarėme? Gerai, tuomet balsuojame dėl 15 pakeitimo kartu su žodiniu pakeitimu, tokiu, koks buvo dabar pakomentuotas, e, už, prieš, susilaiko priimta. 16 už, prieš, susilaiko priimta. 17 už, prieš, susilaiko priimta. 18 už, prieš susilaiko priimta. 19 už, prieš susilaiko priimta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 21 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Antras kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Trečias pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 25 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Baigiamasis balsavimas. Pradedame. Baigiame. 41 už, 1 prieš 6 susilaikė, sveikiname pranešėją, balsavimai baigti, dėkoju visiems, greitai pavyko nubalsuoti. Dabar galbūt poros minučių pertrauka, kad tie, kurie nori išeiti iš salės, galėtų išeiti, o paskui perėsime prie kitų darbo punktų. Yes, Se possiamo riprendere. Galbūt galime tęsti darbą. Norėčiau paprašyti kolegų, kad tyliai išeitų iš salės tie, kurie išeina. Ponios ir ponai, labai prašau jūsų netrukdyti posėdžiui, galbūt galėtumėte išeiti iš salės. 23 darbo tvarkės punktas viešieji pirkimai. Ir iš karto suteikiu žodį pranešėjui Gjurk. Taigi dabar mūsų nespaudžia taip laikas, tad galit kalbėti tiek, kiek manot, kad reikia. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš nemanau, kad, kad reikia sakyti, jog viešieji pirkimai yra svarbi tema. Manau, kad visi žinom, kad tai labai svarbi tema. Visi, kurie esame čia, tai žinome. Keletas skaičių siekiant pabrėžti šitos direktyvos svarbą. Visų pirma, Taigi, kalbant apie viešųjų pirkimų sektoriaus vertę, jis sudaro 18 procentų ES BVP. Sudaroma 2 milijonai e, viešųjų pirkimų sandorių. Taigi, apie tokį šios direktyvos mastą kalbame. E, Reglamentavimas šioje, šiame sektorijoje prasidėjo 1971 metais ir reikia kalbėti apie tai, kad e, anksčiau galioja teisės aktai įvedė, numatė tam tikrus apribojimus. Kalbant apie dabartinį pasiūlymą, juo komisija siekia dvigubo tikslo. Visų pirma, užtikrinti didesnę konkurenciją, taip pat siekti reikalingo skaidrumo. Kalbant apie komisijos pasiūlymo koregavimą ir keitimus, e, norėčiau akcentuoti ypač tris sritis. Komisijos pasiūlyme visų pirma akcentuojama štai kas, jog reikia atsižvelgti į uh, sandorių gyvavimo ciklą ir taip pat e, e, teikiamų paraiškų vertę. Su kai, pasiūlym, su kai kuriems pasiūlymams aš pritariu, nes reikia kalbėti ne tik tai apie tai, kokią kainą perkomos prekės ar paslaugos. Kitas susijęs klausimas. Komisijos e, pateiktame pasiūlyme nagrinėjami įvairūs pro procesai, procedūros. Siūloma modernizuoti egzistuojančias procedūras ir įvesti naujas procedūras. Ypač, pavyzdžiui, numatyti partnerysčių galimybę. <clears throat> Trečias rytis. Dar vienas. Dar viena sritis, kurioje komisija siekia konkrečių tikslų, tai MVI, mažos ir vidutinės įmonės siūloma užtikrinti lankstesnio dalyvavimo galimybę ir taip pat galimybę tiesiogiai mokėti subrangovui. Tai tiek apie komisijos pasiūlymą. Dabar, kalbant apie mano teikiamą pranešimą, norėčiau visų pirma pristatyti darbo metodą. Aš sutelkiau dėmesį į sritis, susijusias, e, kaip užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą, darbą su komisija. Mes taip pat turime bendradarbiauti su IMKO komitetu rengiant e, pranešimą šią temą. Ir noriu pabrėžti, kad e, IMKO E, e, komiteto rengiamame pranešime akcentuojami kiti e, klausimai. Taigi norėčiau paminėti MVI, viešųjų pirkimų rinką, bei e, viešųjų pirkimų kultūros plėtotę. Kalbant apie paramą ir pagalbą teikiamą MVI, kaip jau sakiau, komisijos pasiūlyme šiuo klausimu numatoma siekiama suteikti galimybę mm, palengvinti, siekiamas palengvinti procedūras MVI. Tačiau, e, mano galva, šio tikslo iki galo tuo pasiūlymu nepasiekėme. Pavyzdžiui, komisijos pateiktame pasiūlyme nekalba, nekalbame apie finansinius kaštus susijusius su viešų, viešųjų pirkimų rinka. Uh, Pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse narėse tokie kaštai sudaro apie 100 tūkstančių eurų. Ir be abejo, tai yra nemenka suma. Manau, kad e, šioje srityje dar galima tikrai daug nuveikti. Reikėtų visų pirma išnagrinėti e, padėtį ir praktiką įvairiose valstybėse narėse. Komisija teik, taip pat teikia valstybių narių sąrašą kur, ir, ir nurodo atitinkamus kaštus kiekvienoje valstybėje narėje ir po to galima būtų mąstyti, ką veikti toliau, bet būtina dirbti šią kryptimį. Kitas klausimas, vėlgi susijęs su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, tai yra elektroniniai pirkimai, elektroninis konkursų skelbimas. Be abejo, dalyvavimas mažoms ir vidutinėms įmonėms viešųjų pirkimų rinkoje būtų lengvesnis, jeigu atsirastų daugiau elektroninių pirkimų. Tai leistų sutaupyti ir laiko, ir pinigų, ir taip būtų galima išvengti didesnio kiekio klaidų. Elektroninė pirkimų sistema leistų užtikrinti ir tinkamą kontrolę bei užtikrintų reikalingą skaidrumą. Apie tai taip pat kalbama komisijos pasiūlyme. Elektroninės duomenų bazės užtikrintų, kad nebūtų reikalaujama teikti tų pačių dokumentų keletą kartų. Tai ypač svarbu mažoms ir būtinėms įmonėms. Galiausiai e, ekologiškos viešųjų pirkimų rinkos. E, Anot komisijos e, viešųjų pirkimų sektorius yra geras rytis pereiti prie ekologiškų žaliųjų pirkimų. Aš Kita vertus pasigendu kai kurių konkrečių, pasiūly, konkrečių pasiūlymų šią temą komisijos pateiktame tekste. Vyksta dėrybos dėl e, našaus energijos vartojimo direktyvos. Ir toje direktyvoje taip pat kalbama apie e, ekologiškus viešuosius pirkimus. Manau, jog mūsų komitetas, mūsų komitetui tenka pareiga užtikrinti, kad šių abiejų teisės aktų svarstymas būtų nuoseklus, kad jie būtų suderinti. Todėl įtre e, komiteto teikiamame pranešime, manau, reiktų konkrečiai paminėti kai kuriuos dalykus vertinant viešųjų pirkimų rinką, reikia atsižvelgti į produktų gyvavimo ciklą ir turėti galimybę pasirinkti produktus, kurie e, suvartoja mažiau energijos. Taip pat manau, kad galima nueiti netgi dar toliau. Taigi, tokios, e, tokie pasiūlymai, man atrodo, turėtų atsispindėti e, pasiūlyme dėl viešųjų pirkimų. Dar vienas dalykas viešųjų pirkimų kultūros plėtoti. Šiuo klausimu komisija yra suformulavusi keletą pasiūlymų ir aš jiems pritariu. Taip pat norėčiau kai ką pridurti nuo savęs. Kritiškai vertinčiau štai kokį aspektą e, valdymo ir institucijos klausimą. Komisija pageidautų, kad atsirastų viena centrinė institucija. Aš tai vertinu kritiškai. Esu įsitikinęs, kad dabar, galioja, dabar egzistuojančios institucijos ir struktūros ir turėtų būti išnaudojamos našiau, kad nereiktų kurti naujos struktūros. Kalbant apie viešųjų pirkimų kultūrą ir kontrolę, Komisijos tekste kalbama apie konkursų skelbimą, tačiau nekalbama apie kontrolę. Tai taip pat svarbu. Taip pat reiktų nepamiršti ir terminų laikymosi, taip pat vėlavimo klausimo. Uh, ir taip pat e, paskelbto konkurso eigos kontrolės. Aš siūlyčiau įvesti griežtesnę konkursų organizavimo kontrolę ir numatyti sank, ta, galimybę taikyti sankcijas e, likus pažeidimams ir daryti tai jau po konkurso įvykdymo. Dar vienas dalykas, tai kas man atrodo yra aktualu, tai kliūčių šalinimas išliekančių viešųjų pirkimų sektorėje kliūčių šalinimas. Ir komisija apie tai kalba, kalba apie būtinybę e, keisti esančią situaciją. Manau, kad dėrybų procedūrai taikom, siūloma taikyti per nelyg griežtus reikalavimus. Sakyčiau, kad mes pasiektume daugiau ir būtume veiksmingesni, jeigu to, tie reikalavimai nebūtų tokie griežti. Taigi, Tokios mintis man atėjo galvas skaitant šį komisijos pasiūlymą. Aš jas pristačiau jums ir dabar lauksiu pasiūlymų, kaip patobulinti mano pranešimą. Kaip jau sakiau, aš ypač daug dėmesio skyriau ekologiškiams viešiesiems pirkimams, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jeigu jūsų nuomonė svarbu atsižvelgti dar kitus klausimus, melai išklausysiu jūsų pasiūlymų. Dėkuoju. Pirmiausiai kolega Valčytis, nes pradedam nuo šešėlinių pranešėjų. Gerbama pirmininkė, pirmiausia tikrai noriu padėkoti kolegai už e, parengtą gana įsamų pranešimą ir už tas pastabas, kurios šiandieną buvo įsakytos. Labai nesiplėsiu, todėl kad e, sekantis klausimas mano bus, kur aš esu paruošęs irgi taip pat specifinėje srityje, gana sudėtingoje srityje tam tikrus viešųjų pirkimų principų taikymus. Kalbant apie šį dokumentą, tikrai palankiai vertinu komisijos pasiūlymą ir pastangas ieškoti tinkamo balanso tarp taisyklių supaprastinimo bei veiksmingų ir efektyvių viešųjų pirkimų procedūrų. Tai yra labai sudėtingas uždavinys ir tas, ta paieška, jinai matyti tęsis dar ne vienus metus. Visiškai sutinku su pranešėjo pozicija išgrininti, kaip ir buvo minėta, žalių viešųjų pirkimų svarbą, bei užtikrinti, kad perkant produktus ar paslaugas būtų atsižvelgiama į viso gyvenimo ciklo analizę, kad būtų užtikrinamas kainos ir kokybės santykis. Kalbant apie elektroninius viešuosius pirkimus, manau, kad tai yra esminis elementas apskritai kalbant apie viešųjų pirkimų naudojimą kaip efektyvę rinkos priemonę tik tada, kada visi e, Dar kartą noriu paminėti, visi viešieji pirkimai bus vykdomi elektroniniu būdu visose valstybėse narėse. Tada mes galėsime įgyvendinti ir likusius siekius, kaip didesnis smulkiųjų ir vidutinių įmonių dalyvavimas ne tik nacionaliniuose, bet ir tarpvalstybiniuose viešuose pirkimuose, bei užtikrinti optimalią kainos ir kokybės santykiai. Tikrai sutinku su pranešėju, kad valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų sudarytos galimybės įgyti būtinų įgūdžių ir žinių reikalingų viešųjų pirkimų procedūrų vykdymui elektroninėje erdvėje, nes tai yra gana sudėtingas procesas. Taip pat norėčiau paminėti keletą dalykų, kuriuos mano frakcijos kolegos norėtų matyti direktyvoje. Visų pirma, e, labiau įtraukti socialinį aspektą tiek kalbant apie sutarčių skirimo kriterijus, kaip pavyzdžiui, užtikrinti, kad perkamos prekės, darbų atlikimas ar paslaugų teikimas, užtikrintų darbuotojų saugos ir sveikatos normas bei kitus ES teisės aktais nustatytus socialinius standartus bei kolektyvinės sutartis. Taip pat reikėtų sugriežtinti pasiūlymų atmetimo kriterijus, jog viešųjų pirkimo konkursė negalėtų dalyvauti tokie ūkio subjektai, kurie nevykdo jau mano paminėtų socialinės ir darbo teisės ryties prievalių ar nustatomi intelektinės teisės pažeidimai. Manau, kad tai būtų teisinga nustatyti tokius reikalavimus, juolab, kad mūsų viešųjų pirkimų rinka yra atvira pasiūlymams iš išorės, kur neretai socialiniai ar darbo apsaugos standartai yra netokie aukšti kaip pas mus ES. Ir paskutinis komentaras, e, tikrai norėčiau, kad tą girdėtų ir Europos komisijos atstovai, kalbant apie mūsų viešųjų pirkimų rinkos atvirumą. Tai manau, kad turime išdrysti jau ir pradėti kalbėti apie mūsų rinkos apsaugą nuo trečiųjų šalių, kurios iki šiol nesuteikė mūsų ūkio subjektams lygiverčių galimybių patekti į savo rinkas bei naudojasi mūsų atviros rinkos privalumais. Manau, kad turime įtraukti siūlymą, jo komisija imtųsi priemonių ir užtikrintų abipusiško principo laikymasi, kad mūsų ūkio subjektams nebūtų sudaromos nepalankesnės sąlygos mūsų pačių rinkose. Ačiū labai. Grazie, kolega Bačytis. La parola ora, madama Asi. Dėkuoju kolegai Valčyčiui. Dabar žodis poniai Masijai. Ačiū. Pone pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjui už parengtą gerą pagrindą mūsų darbui. Iš esmės pritariu pranešėjo išsakytam pagrindiniam požiūriui, kad viešieji pirkimai turi plėtotis tinkamą kryptimį ir užtikrinti našesnį energijos e, naudojimą. Aš palaikau ir požiūrį, siūlymą užtikrinti geresnės sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms šiame sektoriuje. Manau, reikia nepamiršti labai svarbaus principo. Viešuosius finansus reikia panaudoti taip, kad e, prisidėtume prie politikos, viešosios politikos tikslų įgyvendinimo. Manau, kad daugybė asmenų užsimančių viešaisiais pirkimais, dalyvaujančiais juose dar nesuvokia e, viso jų potencialo susijęs konkretus pavyzdys apie tai, ko galima pasiekti viešaisiais pirkimais. E, apie tai girdėjau Junktinėse valstijose, kur Klintono e, darbo laikais administracija nusprendė, kad federalinė valdžia pirks tik iš tų e, Mm, dalyvių viešosiuose pirkimuose, kurie tenkins našaus energijos naudojimo reikalavimus. Tai, ta, tai pavyzdžiui, paskatino ypač kompiuterių sektorių pasi, pasistengti ir pasikeisti. Taigi, tai gali būti paskata ir stambiam klientui keistis. Dar vienas dalykas, kalbant apie paramą ir apie tai, kur dar būtų galima patobulinti pranešimą. Tai našaus energijos naudojimo aspektas, jį, galim, jį galima būtų sustiprinti. Dar vienas klausimas, kurį norėčiau e, akcentuoti. Aš dalyvavau darybose dėl, dėl našaus energijos naudojimo etikečių ir ES žymų etikečių naudojimo. Abiem atvejais ES e, siūlė įvesti prievolę institucijoms pirkti iš tų konkurso dalyvių, kurie būtų e, energijos našumo požiūrių siūlytų geriausią pasiūlymą. Taip pat įvesti tą um, e, ES energinės žvaigždės žymą. Uh, Abiem atvejais vietos taryba sureagavo štai kaip. Jie, jie nieko prieš, neturi, prieš tai neturi, bet kad esą tai netinkama vieta spręsti šį klausimą, kad apie tai turi būti kalbama teisės akte viešų pirki, viešųjų pirkimų klausimų. Ir štai direktyvoje dėl viešųjų pirkimų apie tai jau kalbama. Manau, kad ta nuostata galėtų būti suformuluota netgi konkrečiau. Uh, ypač kuomet perkama įranga ir reiktų skatinti rinktis e, našiausiai energiją naudojančią įrangą. Vienas klausimas, dėl kurio nesu tikra, bet noriu jį iškelti kaip klausimą. Gal vertėtų paminėti naš, našaus energijos naudojimo klausimą, suformuluojant jį tiksliau kaip kriterijų e, statybos, pastatų statybos projektuose. Esu girdėjus apie puikų pavyzdį Niderlanduose. Amsterdame statant kai kuriuos viešuosius pastatus, konkursai organizuojami labai kūrybingai, nustatoma kaina ir įmonės konkuruojančios dėl, dėl to pasiūlymo stengiasi viena kitą pralenkti energijos, našus energijos naudojimo kontekste. Kaip suprantu, tūkstančiai milijonai žmonių, kurie priima sprendimus e, dėl viešųjų pirkimų, viešajame sektoriuje, jie tikriausiai labai paprastai, gal in, intelektualiniu požiūriu pernelyg paprastai interpretuoja viešųjų pirkimų sektoriaus nuostatas, nes paprastai laikomasi principo, kad reikia rinktis pigiausią alternatyvą. Tačiau galbūt galima būtų tą tekstą suvokti ir interpretuoti ir kitaip. Paskutinis dalykas, ką norėčiau aptarti žemiausių kaštų, žemiausios kainos aspektą. Komisijos pasiūlyme yra du dalykai. Ekonomiškai palankiausias pas, pasiūlymas paraiška arba e, mažiausios kainos paraiška mažiausių kaštų paraiška. Anksčiau egzistavo žemiausios kainos paraiška. Nežinau, ar mažiausių kaštų formuluotė savoka yra pakankamai aiški. Manau, kad ją pernelik e, lengva suvokti kaip mažiausios kainos pasiūlymą. Bet kas turime omeny, ar e, produkto ar, ar paslaugos gyvavimo ciklas? Aš norėčiau, kad e, šiame teisės akte būtų konkrečiau, tiksliau suformuluota. Uh, Ir kalbant apie tai, apie kaštus būtų turima omeny ne tik pirkimo kainą, bet ir naudojimo, vartojimo kainą. Taip pat e, būtų atsižvelgta į tai, kiek dar viskas kainuos po to, kai įranga ar pastatas pasieks savo gyvavimo naudingumo galutinį etapą. Ir tai taip pat būtų dar papildomą galimybę sustiprinti nešaus energijos e, vartojimo aspektą. Garodės. Dėkuoju. Kolega Roders. Gør det sådan relativt kort. Jeg synes, det aller, aller vigtigste øh, i... Pabandysiu trumpai pakomentuoti. Man atrodo, jog e, svarbiausia čia yra tai, kad mes galėtume užtikrinti elektroninius viešuosius e, pirkimus. Man atrodo, kad tai yra būtina sąlyga, kad vidaus rinka veiksmingai galėtų funkcionuoti šiame sektoriuje ir kad, e, kad, kad turėtume užtikrinti, kad viskas galėtų vykti elektroniškai. Antras dalykas, aš e, manau, kad tikslinga yra atverti tas įvairias galimybės remiantis gyvavimo ciklo uh, koncepciją. Manau, kad tai labai pasiteisina statybų sektoriuje, todėl kad e, galbūt e, trumpalaikėje perspektyvoje pigiau kainuoja, pavyzdžiui, e, paprastas langų paketas, tuo tarpu galvojant apie ilgesnę perspektyvą, galbūt reikėtų pirkti ir instaliuoti kitokį dalyką, nes pastatai neturi būti renovuojami kas keletą metų. Tai manau, kad tai geras dalykas, toliau e, ribinės vertės. Aišku, čia yra nuomonių skirtumų, tačiau jeigu pažiūrėtume, kokia yra Danijos patirtis šioje srityje, tai pamatytume, jog galiausiai tos vertės buvo pakeltos. Mums e, iškylo tokia problema, kad e, buvo nedalyvaujama tarptautiniu mastu tose pirkimuose, todėl nebūdavo e, į, į, į pasiūlymus atsiliepiama. Todėl manau, kad reikėtų milijono eurų ribos. Turbūt čia man atrodo, kad tai būtų priimtina tarptautiniu mastu, nes antraip tai e, kels problemų ir kai kuriuose viešuose pirkimuose nebus dalyvaujama iš e, tarptautinių partnerių pusės ir kai kurie pirkimai neįvyks. Galbūt dėl to. Išteklių klausimas viešajame sektoriuje. Aš manau, kad iš tikrųjų čia procesas turėtų būti supaprastintas, tačiau turime būti atsargus. E, turime galvoti, kam mes viską supaprastiname, nes galų gale tas supaprastinimas gali pasireikšti skaidrumo stoka ir tai bus nekonstruktyvu. Komisijos pasiūlyme yra bandoma įtvirtinti tam tikrą lankstumą, tačiau nelabai tinkamai bandoma tai daryti. Nes požiūris čia, kažin ar yra tinkamas. sprendimai gali būti priimami netinkamu lygmeniu. Dėl to, jeigu mes pažvelgtume į padėtį, tokia, kokia yra, tai e, aišku, pamatytume, kad supaprastinimas yra geras dalykas, tačiau e, reikia kelti klausimą, kam mes viską supaprastinam ir reikia, kad čia tie pasirinkimai būtų realūs. Toliau esu taip pat gana kritiškos nuomonės apie kai kurios kitus e, aspektus. Įmonės ne visuomet yra atsakingos už tai, ką daro subrangovai. Ir galbūt neįmanoma užtikrinti, kad būtų visi dokumentai pateikiami iš visų įmonių pusės. Praktiniu požiūriu tai labai sunkiai įgyventinamas dalykas. Tas pats yra pasakytina ir dėl socialinių kriterijų. Čia paliekamos atviros duris komunams ir regionams. Jie patys gali nuspręsti, kokie kriterijai būtų tinkamiausi toms įmonėms tarp kurių jie nori rinktis. Ir čia iš tikrųjų mes turim būti labai atsargus, kuomet mes pasirenkam tokį požiūrį, matom, kad procesai yra kai kurie labai sudėtingi ir mes neturim jų padaryti dar sudėtingesnių ir nekomplikuoti padėties. Dėkuoju, pone Ford. Thank you. Um... Ačiū. Daugelis kalbėjo apie viešųjų pirkimų energiją, energiją, energetinę pusę. Aš galėčiau pakalbėti apie kitas kompetencijas, ypač mokslinius tyrimus ir inovacijas, nes viešieji pirkimai labai, labai svarbus skatinant inovacijas. Turime užtikrinti, kad e, skatintume inovacijas e, skiriant sutartis. Iš dalies per supaprastinimą kuris turi būti subalansuotas, atsižvelgiant ir į skaidrumą. Taip pat reikia rangovams e, suteikti galimybę, kad kai jie gauna pateikiamas sutartis, tai kad būtų e, jie ieškotų sprendimo problemos, o ne iš anksto nustatyti, koks tas sprendimas turi būti. Taigi turi būti tam tikras lankstumas, kad uh, iš anksto būna suformuotas, nebūtų suformuotas sprendimas, bet kad įmonė galėtų e, ieškoti naujoviškos sprendimo. Tuomet e, inovacijos e, veiktų. Jau iš anksto negalima užsakyti. Supaprastinimas, aišku, padėtų mažoms ir vidutinėms įmonėms ir reikia ieškoti balanso, leidžiant mažoms vietinėms įmonėms dalyvauti ir gauti sutartis. Dėl energetikos veiksmingumo. Kolegos e, dirbantis šioje srityje puikiai žino, kad daug e, karto, karto aptarnėjame šį klausimą. Mažiausia kaina nebūtinai yra geriausias sprendimas. E, atskirai galbūt kai kurie produktai yra veiksmingi, tačiau bendrai paėmus galbūt nebūtinai. Na, o kai galvom apie gyvavimo ciklą, tai e, daug e, viešųjų e, pirkėjų dažnai šiuo metu neturi pinigų kai kuriems dalykams pirkti dabartinėje situacijoje. Na, svarbiausia, aišku, reikia skatinti naujoves viešuosiuose pirkimuose ir mūsų komitetas turbūt turėtų pirmiausia vadovautis šiuo aspektu. Grazie, la parola Madame Grostet. Dėkuoju, Pane Grostė, dėkuoju, pane pirmininkė. Daug kas buvo pasakyta jau ir aš pritariu tam, kas buvo pasakyta pranešėjo. Komet e, susitinkam su mažų vidutinių įmonių vadovais ar kada lankomėmis tokiuose įmonėse, tai mes nuolat matom, kad per daug yra biurokratinės naštos, per daug e, yra grozdiškumo įvairaus ir tai trukdo šioms įmonėms labai svarbu ir ypač krizės metu nagrinėti viešųjų pirkimų nuostatas. Ir tame kontekste turime atsižvelgti į aplinkosaugos dimenciją, tačiau kita vertus būtų nekonstruktyvu užkrauti ant įmonių pečių papildomų įvairių reikalavimų. Aišku, mes turime eiti tą kryptimį, apie kurią buvo kalbėta, tačiau kita vertus turime lengvinti įmonėms tenkančią naštą. Aš taip pat manau, kad e, yra svarbu ypač pabrėžti abipusiškumo aspektą, principą. Kai kas sakė, jog reikia teikti pirmenybę šitam e, principui, Ir jeigu tas principas yra netaikomas, tai Europos įmonės turi būti renk, pasirinktos, o ne tos įmonės, kurios atstovauja trečiosiams valstybėms ir kurios e, nesilaiko mūsų aplinkosaugos ar socialinių standartų. Toliau turint e, omenyje ne lygias konkurencijos sąlygas ir tokias konkurencinės sąlygas, kurios mums įperšamos Kinijos ar, ar Indijos, tai tomis sąlygomis mes turime taip pat remti ES įmonės. Viešųjų pirkimų e, teisės aktai turi kaip tik tai skatinti eiti šitą linkme ir ginti Europos įmonės, skatinti būtent jas. Aš norėčiau taip pat e, padėkoti už visus pakeitimus kurie buvo pateikti ir kurie remia mažas įmonės, kurie padeda gyventi gerąją Europos praktiką ir kurie didina mažų ir vidutinių įmonių prieigą prie viešųjų pirkimų, kadangi tai dar lieka nemažas sunkumas šitoms įmonėms. Dėkoju. E, kitas kalbėtojas, kolega Vidal Kvadras. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, ką reikia padaryti, yra, aišku, pasveikinti pranešėją už parengtą nuomonės projektą. Manau, kad labai pozityviai galime vertinti šias pastangas, nes pranešėjas siūlo e, siekti elektroninių pirkimų įsigalėjimo ir geriau kontroliuoti įgyvendinančias procedūras. Taip pat e, atkreipia dėmesį į konfidencialumo e, aspektą viešųjų pirkimų procedūrų metu ir jeigu kažkas, e, ypač tai darant elektroninėje erdvėje. Galbūt yra keletas dalykų, kuriuos galima pagerinti tekste. kai dėl e, e, nacionalinių vyriausybių galbūt joms nereikėtų taikyti tų pačių reikalavimų kaip ir e, vietiniai valdžiai. Nes kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Ispanijoje, Vokietijoje, Austrijoje, nemažai viešųjų pirkimų vyksta regioninių lygmenių ir Ispanijoje, pavyzdžiui, mes susidurime su tokia problema. Regioninė valdžia dažnai turi nemažą deficitą. Ir todėl daug dėmesio reikėtų skirti tokiam subnacionaliniam lygmeniui viešuosiuose pirkimuose. Reikia taikyti turbūt taisyklės, kurios e, užtikrintų tas pačias garantijas. Kalbant apie aplinkos sauginės kaštus, pavyzdžiui, apskaičiuojant gyvenimo ciklo na, produkto ar paslaugų, čia turime būti atsargus nes jeigu steiksime sutartį bendroviai ar vietiniam paslaugos teikėjui, tai čia tuomet sutaupama transporto ir CO2 emisijų prasme. Todėl nereikėtų diskriminacijos vietos bendrovio atžvilgių. Penktame straipsnėje kalbame apie pagrindus neleisti e, operatoriai dalyvauti konkurse. Žvelgiant į šį straipsnį, kaip jis suformuoluota, jis yra labai dviprasmiškas. Pavyzdžiui, sakoma, galima neleisti be kokiam ekonominiam subjektui dalyvauti e, konkursą, kai e, konkurso rengėjas gali įrodyti, kad operatorius pažeidžia profesionalią etiką. Na, Man atrodo, kad ši formuluotė yra labai dviprasmiška. Ką reiškia profesinis, profesinės etikos nepaisimas ar, kaž, ar kažkas panašaus? Teisinis aiškumas yra labai svarbus, todėl visos taisyklės ir nuostatos turi būti labai aiškios, aiškiai apibrieštos. O ši nuostata yra labai dviprasmiška ir dirbtinė. Man atrodo, šią nuostatą reikia pakeisti, kad tai būtų tikslesnė ir aiškesnė. Na, kita vertus, turiu pasakyti, kad pono Georgo darbas labai geras ir mes einame teisingų kelių, kad ši direktyva naudingai prisidėtų prie e, bendro viešųjų pirkimų aspekto gerinimo. Ačiū, ponas Weberis. Kalbant apie problemas, norėčiau pasakyti štai, ką Europos viešųjų pirkimų rinkos yra atviriausios pasaulyje. 85 procentai jų yra atviros, o kito tarpu mūsų pagrindiniai konkurentai, aš kalbu ne tik apie augančios ekonomikos valstybės, apie Kiniją, bet ir tokias valstybės kaip Kanada, Japonija, Junktinės valstijos kurių viešųjų pirkimo rinkos yra nepaprastai apsaugotos ar į kurias iš viso beveik neįmanoma patekti. Taigi tai yra pirmiausia, pirmoji svarbiausia problema. Mes savo e, viešųjų pirkimų rinkas atverėme e, paraiškų teikėjams iš svetur, o to tarpu patys e, abipusiškumo negalime tikėtis. Aš, nes, aš nesiūlau mūsų rinkų uždaryti. E, tačiau siūlau reikalauti, kad kiti taip pat atvertų savo rinkas. Žinau, kad kovo 30-ąją buvo pateiktas teisės akto pasiūlymas dėl viešųjų pirkimo abipusiškumo ir kad jį teikia komisija, kad parlamente jis netrukus bus pristatytas ir kad ten siūlomi įvairiausi instrumentai, kaip pati, e, pasiekti to abipusiškumo. Reikės labai budriai siekti, kad, tas, e, kad tos priemonės būtų gyvendintos. Šiaip pasiūlymo tekstas yra tikrai geras. Aš pritariu pasiūlymams, kuriuos suformulavo daugybę kolegų kalbėjusių prieš mane. Dar porą dalykų norėčiau pridurti. Vienas labai svarbus dalykas buvo išsakytas šiame naujame reglamente E, sandorio, žemiausių kaštų sandorio pasirinkimas. Šis aspektas vaidina pernelyg svarbu vaidmenį. Šio e, žemiausios kainos kriterijaus pagrindinis vaidmuo gali neigiamai atsiliepti inovacijoms, geresnės kokybės paieškoms, taip pat kainos ir kokybės santykiui. Manau, kad kainos kriterijus turėtų būti vienu iš daugelio kitų kriterijų, o ir jį taip pat būtų atsižvelgta. Dar vienas dalykas, apie ką norėčiau pakalbėti. Prangovą e, reglamentuojančios nuostatos, reikia jas sustiprinti. Jeigu, pavyzdžiui, kinai ties kelią Lenkijoje tarp Lodzės ir Berlyno, ir e, perkels dalį kaštų subrangovui esančiam Lenkijoje. Ir tai nieko neduos, nieko nedavė, nes e, subrangovas Lenkijoje atsisakė priimti tokių drastiškų jam primetamų sąlygų. Taigi reikia suvokti, kad e, nuostatos dėl subrangovo gali būti grandininio poveikio. Ir, pagrind... ir ap apie tai reikėtų informuoti visuomenę, taip pat viešųjų pirkimų dalyvius, informuoti sandorį, sandorio šalis apie jų pareigas, apie jiems tenkančias prievolės. Taip pat noriu E, pasakyti kai ką dėl 26 straipsnio panaikinimo, atsiprašau, 27 straipsnio dabartinėme direktyvos tekste panaikinimo, kur kalbama apie e, darbo sąlygas, darbo vietų apsaugą ir aplinkosaugą. Naujame teisės akte yra nuostatų šiuo klausimu, tačiau jų formulavimas, man atrodo, yra gana miglotas, pernelyg e, iš, išskydęs galbūt vertėtų išlaikyti dabar anks, anksčiau galiojančias nuostatas, išperkelti 27 straipsnio formuluotės ir jas taikyti visiems subrangovams ir visais e, tiekimo etapais. Grazie, kolega <clears throat> Weber. Prosim intervento, mad... Dėkuoju kolegai Weber. Kita kalbėtoja ponė Maceikovič. Madam Chairman. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti nuomonės rengėją, nes pats laikas atnaujinti šią direktyvą. Viešieji pirkimai šiandien ir rytoj yra, bus, yra ir bus naujų darbo vietų šaltinis. Taip pat ir naujovių šaltinis, ypač krizės metu. Laikas ir pinigai yra svarbiausi dalykai mažų ir vidutinių įmonių išlikimui. Ir todėl paprastumas reikalingas visur. E, paprastumas ir kokybė, nes viešiesiams pirkimams E, ilgi, ilgą laiką svarbiausia buvo vien tik tai kaina. Tačiau šiandien žinome, kad kokybė yra taip pat labai svarbus aspektas, kaip ir sveikatos apsaugos aspektas. Ne tik žmonių sveikatos, bet ir likusio pasaulio. Norėčiau pabrėžti, kad yra didelių kliučių mažoms ir vidutinėms įmonėms, kai kalbama apie apyvartą. Nes labai dažnai yra patikimas reikalavimas apyvartai. Galima pasakyti, kad tai yra e, tiesiog durų užtrenkimas prieš mažų ir vidutinių įmonių nosį. Todėl aš iš tikrųjų pritariu, kad e, ši direktyva būtų atnaujinta ir tikiuosi, kad e, tai padės ir e, atsirasti naujoms darbo vietoms. Ačiū. Grazie, <clears throat> monsieur Odi. Dėkuoju, pas Odi. Dėkuoju, pane pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Giurk už puikiai atliktą darbą ir išklausęs įvairius pasisakymus įvairių kolegų iš įvairių frakcijų, norėčiau pasakyti du dalykus. Visų pirma, dėl mažų ir vidutinių įmonių. Man atrodo, kad komisijos pasiūlyme yra neatsižvelgiama į daug Europos parlamento rezoliucijų priimtų. Aš prisimenu diskusijas kurias mes turėjom su Mišelio Barnie pirmtaku Čarliu Magryvi. Ir mes tuomet su didelė politinė dauguma prašėm, kad e, būtų e, PPO deramasi iš naujo dėl e, mažų ir vidutinių įmonių ir 15 valstybių sutiko su tam tikromis išimtimis, o ES savo laiku nesutiko su išimtimi viešos, viešųjų pirkimų srityje mažoms ir vidutinėms įmonėms ir mes tuomet norėjom, kad būtų darybos pradėtos su PPO šito klausimu ir nežinom, kokia dabar yra padėtis ir nežinom, kokia dabartinio komisaro pozicija, bet jau reikia eiti šitą linkme. Dabartinėje, dabartinės direktyvos kontekste mums reikėtų rasti tokias formuluotės, kurios tiktų visoms frakcijoms ir kurios leistų mažoms ir vidutinėms įmonėms turėsite geresnę prieigą prie e, viešųjų pirkimų ir atitikti reikalavimus, nes komisija siūlo iš esmės e, su, e, ap, apriboti garantijų reikalavimus, tačiau mes manom, jog didelės įmonės vis tiek pasiima praktiškai pačią didžiausią daugumą viešųjų pirkimų o mažos ir vidutinės įmonės e, kartais dėl to gali ir bankrotuoti. Ir tai turi neigiamą įtaką konkurencijai, nes paskui tas mažas ir vidutinės įmonės įsigyja didelės. Tad aš manau, kad galėtume čia skirti daugiau vietos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš čia nekalbu apie kvotas, bet reikėtų rasti tinkamą formuluotę ir pasiūlyti kažką, kas galbūt per subrangą uh, per subrangos reglamentavimą arba, arba, arba kitais keliais užtikrintų geresnę prieigą. Toliau abipusiškumo principas. Aš manau, kad mes turėtume gauti daugumos paramą dėl šio aspekto. Dėkoju kolegai Weberiui. Jisai mums sakė, kad yra kita teisėkuros procedūra. Aš, aišku, nežinau, kaip visa tai bus e, daroma. E, tačiau e, mes turėtume per kompromisinį e, pakeitimą 55 straipsnis, man atrodo, e, nes organizatoriai gali neleisti dalyvauti konkurse tokios šalies atstovui, kurioje yra negerbiami mūsų socialiniai standartai. Mano Manau, kad čia turim siekti nuseklumo ir jeigu mums pavyktų gauti daugumos paramą, iš tikrųjų turėtume reikalauti to abipusiškumo principo taikymą. Dėkoju, ponas Rubik. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Uh... Äh, Ačiū, ponia pirmininkė. Krizės metu, kuomet konkurencija yra labai svarbi. Yra labai e, iš tikrųjų būtina apie tai pagalvoti. Ponas e, Girkas e, visai teisingai paminėjo šios veiksnius ir norėjom padėkoti už labai detalę analizę, kaip daugiau dėmesio skirti MVI, kurios sukuria daugiausia darbo vietų. Ką galima padaryti jų atžvilgių? Taigi, kaip galima užtikrinti, kad viešųjų pirkimų atvejais daugiau dėmesio būtų skiriama maž, mažesniems įmonėms? Tai yra svarbus aspektai, ypač sprendžiant, kam suteikti sutartį. Ir jeigu viešasis sektorius pasistengtų detaliau paaiškinti savo reikalavimus sutartis ir labiau atsižvelgti įmonių na, dydį. Nežinau, kaip tai įrašyti į tekstą, bet galbūt tai būtų naudinga daugiau dėmesio skiriant MVI. Aš nesiūlau nustatyti kokią nors kvotą, bet turėtų būti E, gali būti reikalavimas, kad dideliai kontraktai gali būti suskaidyti į mažesnius. Ačiū. E, jūs buvote paskutinis kalbėtojas, dabar komisijos atstovas, ponas Krakūnas. Constructive... Ačiū už konstruktyvias pastabas. Norėjau papildyti keletą pastebėjimų. Manau, kad svarbiausia tema buvo e, žalieji pirkimai, kokie būtų, kokią vietą turėtų direktyvoje užimti elektroniniai pirkimai. Aptarinėjome šios klausimus e, prieš teikdami pasiūlymą ir visada padarydame prie išvados, kad mūsų direktyva turi būti teisinė procedūra, kuri turi leisti uh, vykdyti skaidrę, nediskriminacinę procedūrą. Ir šią prasme mes norime numatyti visas priemonės, kurios būtų prieinamos organizatoriams, kad būtų atsižvelgiama į žaliuosius sutarčių aspektus. Tačiau mums sunku primesti kokį nors pirkimų turinį, kad perkama būtų tik tai vien žali produktai, 20 procentų žalių produktų ar kiek nors. Sunku e, pateikti, ką nors, e, tai, pateikti, ką nors kas yra realistiška ar kas nėra. Taigi mes stengiamės e, pateikti teisinės priemonės ir susijęti juos su, jas su esamomis teisinėmis priemonėmis, su esamomis politikos priemonėmis. Ir manau, kad e, viešųjų pirkimų direktyva turėtų daryti nuorodą į tokius e, dokumentus, į tas konkrečias priemonės, kurios e, turėtų nustatyti politiką, kurios turėtų laikytis pirkėjai. Tačiau mums sunku nustatyti pareigą laikytis kažkokių tai konkrečių reikalavimų ar, ar kvotų tiek dėl žaliųjų pirkimų. Taip pat galvodami apie šia, šios koncepcijos evoliuciją, matėme, kad perkančios organizacijos dažnai neturi pakankamai kompetencijos, kad galėtų įsigyti žalius produktus, ekologiškus produktus. Todėl savo nuostatose mes numatome tam tikrą motivaciją valstybėms narėms kurti žinių e, kompetencijos centrus, e, kurie padėtų perkančioms organizacijoms kuomet joms reikia įsigyti konkretų e, ekologišką produktą ar paslaugą. Tai vienas iš pakeitimų, kur sakoma, kad perkančios organizacijos turėtų turėti kompetencijos ekologijos rytyje, atrodo pernelyg sudėtingas reikalavimas. Man atrodo, kad konkretus nacionaliniai centrai gali atlikti šį vaidmenį. Ir trečia, norėčiau pako, pa, pakomentuoti darybas. Kaip žinote, mes bandome supaprastinti procedūras ir įvesti didesnį darybų elementą visoje procedūroje. Ir analizuojant skaidrumo ir nediskriminavimo reikalavimus, pagal esamą praktiką labai sunku neleisti atviroms daryboms visais atvejais, nes dažnai bijomasi, kad bus piknaudžiaujama darymomis. Todėl mūsų pasiūlyme daugiau yra darybų elemento negu 2004 metų direktyvoje. Tačiau tie darybų atvejai yra ribojami specifinėmis, apsiriboja specifinėmis situacijomis. Ir paskutinis dalykas dėl abipusiškumo. Jis buvo čia minėtas nekarta. Pasiūlyta e, konkreti priemonė visai neseniai ir būtent ten reikėtų e, aptarti šį principą, nes sudarėme su įvairiais interesais tarptautinėje arenoje ir šis pasiūlymas turbūt ne pati geriausia vieta aptarinėti abipusiškumo elementą bet e, jis yra labai svarbus, aš visiškai sutinku. E <clears throat> Tad šitos diskusijos, kuri buvo labai tikslinga ir įdomi. Norit kalbėti? E, aš labai atsiprašau, pirmininkė, gal galėtų komisijos atstovas paaiškinti paskutinį sakinį, kad abipusiškumo principo aptarinėjimas nėra čia ta vieta šiandieną. Kodėl taip? Ah. Okay. Sì, eh, vuole, prendere, vuole cortesemente riprendere la parola e rispondere appunto a questo. Ar komisija nori atsakyti į šį klausimą? Um. Taip, žinoma. Europos Sąjunga dalyvauja PPO darybose ir tame, toje srityje yra kalbama apie e, specifines priemonės. Darybos pradėtos jau seniai, e, vyksta jų pačių evoliucija ir šiuo metu techniškai mes negalime to padaryti e, šio pasiūlymo atžvilgiu. Nes darybų dinamika yra visiškai kitokia turi būti patvirtinta e, visai kita priemonė, kuri turėtų kitokią vertę negu ši direktyva šiam klausimui spręsti. Sì. Eh, Stavo ascoltando la conclusione. Taip, e, klausiausi e, vertimo. Prašom, kolega Odi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad. suprantat, kad yra konkurencija realiai, nes visos politinės frakcijos sako, jog nebūkit naivus. Kiek metų truks tos darybos PPO? Šimtą metų ir paskui mes neteksim visos pramonės, visų savo įmonių. Mes norim, kad būtų e, reglamentuojama, tačiau jeigu tas reglamentavimas nesutampa su EPP, tuomet galima kreiptis į arbitražą. Ir jeigu įmonės, kurios dalyvauja tose konkursuose nepatenkintos gali taip pat tai daryti. Tačiau vieną dieną piliečiai iš tikrųjų nebesitaikstys su tuo. Tačiau dabar, jeigu atsakom, kad taip yra dėl PPO, e, tai. E, Tai yra neatsakymas. Mes norim to abipusiškumo, kaip sakė mano kolega Weberis, mes nenorim užverti savo rinkų, bet nenorime būti ir naivus. E, mes jau pasimokėm visose valstybėse narėse. Iš to reikia paklausyti, ką galvoja piliečiai apie tai. Kolega Weber nori pasisakyti taip pat. Aš noriu tik tai informaciją pateikti, todėl kad aš e, stebiu šitos e, dalykus. Tai, apie ką čia yra kalbama, kalbant apie teisėkuros projektus dėl abipusiškumo, tai kalba čia sukasi apie tris priemonės, kurių dar nėra. Ir jeigu dabar mes norim daugumos, kad e, įtvirtintume juos, pirmas, pirmoji priemonė leidžia vietiniams organizatoriams, tai yra mums, sakykime, ligoninėms, e, tiems e, kurie organizuoja vietinių lygių šitos dalykus, leidžia neleisti dalyvauti valst, tokioms valstybėms, kuriuose nėra abipusiškumo principo. Antroji priemonė. Komisija galėtų prašyti e, vadovų tarybos leidimą, e, leisti neprimti tokių valstybių, kurios e, neleidžia mūsų į savo viešuosius pirkimus. Ir trečioji priemonė - neleisti dalyvauti tiems, kurie siūlo nerealiai žemas kainas. Tam tikras filtras nacionalinių lygmenių turėtų būti šioje srityje. Tai dėl šitų dalykų mes nebalsavom. Bet aš visiškai pritariu kolegoms, kad aišku, yra teisėkuros tekstai, kuriuose apie tai kalbama. Ir mes tikimės, kad ne tik tai mes priimsim balsuodami šitos dalykus, bet ir juos sustiprinsime. Tačiau tai netrūkdo mums dabar tame tekste dėl viešųjų pirkimų įtraukti tokio pavadžio nuostatas. Jau dabar. Ponas Lengen. Eh, Labai trumpai 1996 metais, kaip naujas parlamento narys, buvau pranešėjas dėl ES ir Urugvajaus dėrybų. Ir komisaras Monti, kaip vidaus rinkos komisaras, pateikė savo pasiūlymus ir jis buvo atmestas. O priežastis buvo ta, kad nebuvo kalbama apie abipusiškumą. Šį dalyką turime įtraukti į teisės aktų projektus ir tuomet komisija turi su tuo tvarkytis. Jeigu yra problemos darybose su taryba, tai taryba turi pasakyti, kad jį to nenori. Aiškiai. Kaip Italijos pilietė norėčiau, kad per daug nebūtų e, pasakojama apie tai. Ir, ir žodis galutiniams e, išvadoms kolegai Gjurkam. Tūlīt, Enrik, aš noriu kasinimą kolegiak nekestą alap. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju taip pat kolegoms už e, tokią turiningą diskusiją, kurioje iškylo ir, ir naujų įvairių aspektų dėl abipusiškumo. Tačiau net ir be šitų aspektų diskusija vis dėlto buvo puiki ir tai bus puikus pagrindas mūsų tolesniam darbui. Aš manau, kad bus daug pakeitimų, tačiau jeigu tie pakeitimai laikysis tokios krypties, kuri man atrodė išsikristalizavo, tai tuomet bus gerai. Dabar nenorėčiau konkrečiai komentuoti įvairių pasisakymų, noriu padėkoti visiems kalbėjusiems, galbūt pabrėšiu čia tris aspektus. Soc socialinių aspektų įtvirtinimas viešųjų pirkimų srityje, kurį siūlė mano kolega Balčytis. Šitos dalykus nebus paprasta pasiekti, todėl kad e, turėsim čia siekti pusiausviros uh, su ekonominiu veiksmingumu. Aš laukiu pakeitimų šita, šitais klausimais, tačiau turiu tam tikrų abejonių, kaip ir mano kolega Lora, nes e, nežinau, ar viešiai pirkimai yra geriausia priemonė tos socialinius aspektus tikrinti, įtvirtinti. Toliau energetiniai aspektai, žalioji energetika. Čia yra esminiai e, dalykai ir aš apie tai kalbu e, savo pranešime. Pone Alsi į tai reagavo ir jinai sakė, kad pranešimas turi dar labiau pabrėžti šitos dalykus. Aš manau, kad e, pasiektas praktiškai kompromisas dėl tų energetinių dalykų, tai aš praktiškai įtvirtinu tą kompromisą savo nuomonėje. Aš manau, kad tai yra minimumas tam tikras ir aš laukiu, aišku, kitų pakeitimų šitą linkme. Trečias aspektas. Yra taip pat svarbus ir jis buvo pakomentuotas diskusijose. Tai yra Vienodo lygaus traktavimo principas jo tekste kol kas e, nėra, tačiau jeigu jūs norite pateikti pakeitimų, tai e, mes e, atviri jiems galbūt reikėtų galutinėme tekste tam tikrų minčių įtvirtinimo pona Sodi, pona Kloser pateikė klausimų, kurie apima visas politinės grupės. Šiaip, šiaip aš dėkoju visiems už pasisakymus, pate, pa, pakeitimų pateikimo laikas trečiadienis. Pirmininkė, taip, tai tuomet baigiame šitas diskusijas. Dėkoju visiems pasisakiusiems už puikiu, puikų dalyvavimą šioje įdomioje diskusijoje. Pakeitimų pateikimo terminas yra e, birželio 6 diena 12 valanda. Kitas e, mūsų darbo tvarkės punktas apie darbo tvarkės punktų pertvarkymo tvarką jau esame kalbėję, tai kitas darbo tvarkės punktas yra subjektų vyktančių veiklą vandens energetikos transporto ir pašto paslaugų sektoriuose. E, žodis e, ponui Balčyčiui. Ačiū gerbama pirmininkė, gerbami kolegos. Iš tikrųjų gana energiškų įpirkimų principus pirmoje dalyje. E, mano kaip komiteto nuomonės rengėjo vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose. Pranešimas iš pirmo žvilgsnio atrodytų keistokas, tačiau iš tikrųjų tai yra labai labai svarbi sritis. Egzistuoja dvi direktyvos ir šitų direktyvų išdavoje, e, ypatingai per šitą mano pateiktą e, sritį, praeina labai dideli viešieji pirkimai, praeina didelės e, piniginių lėšų sumos ir todėl manau, kad e, pats komisijos patiktas pasiūlymas yra pakankamai realus ir netgi, sakyčiau, neblogas, kadangi e, tai yra ypatingai didelė specifika ir šitose sektoriuose, mano paminėtose sektoriuose, liberalizavimo lygis yra skirtingas kiekvienoje valstybėje atskirai. E, komisija atliko išsames konsultacijas su suinteresuotais subjektais kurie pritarė, jog vis dar reikia viešosioms komunalinių, taip vadinamų, paslaugų įmonėms taikyti specialias taisyklės, kurios atspindėtų specifinį komunalinių paslaugų pobūdį. Komisijos atlikti tyrimai rodo, kad daugelį komunalinių paslaugų sektoriuje tebėra didelė rinkos koncentracija arba menka konkurencija, kad būtų galima nustoti šiems sektoriams taikyti skirtingas nuostatas. Tai yra susiklosti istoriškai, priklauso nuo kiekvienos valstybės ir ekonominio, ir e, o, politinio, ir nuo geografinės situacijos, ir nuo daugelį kitų išorės veiksmų. Todėl e, manau, kad šitas jų pasiūlymas yra visiškai priimtinas. Tačiau manau, kad keičiantis aplinkybėm, bei vis labiau atveriant šiuos sektorius, ateityje išnyks poreikis taikyti skirtingas taisyklės, bet tik tada, kai gyvendysime konkurencinius principus e, šiuose sektoriuose. Dabar dėl pagrindinių komisijos e, pasiūlymų. Tai pirmiausia yra patikslinamas pagrindinės apibrieštis, atsižvelgiant į aktualią Europos teisingumo tiesmo praktiką, tokios kaip pirkimų savoka, viešosios teisės reglamentuojamas subjektas ir kitos panaikinamas tradicinis skirtumas tarp prioritetinių ir neprioritetinių paslaugų Toliau, numatoma galimybė pasirinkti procedūrų formas, tam tikrais atvejais taikyti novatoriškų pirkimų formą, bei galimybė pasinaudoti šešių rūšių pirkimo techniką, kas suteiks galimybę perkantiems subjektams žymiai lengviau vykdyti elektroninius pirkimus. Vienas svarbiausių pasiekimų viešųjų pirkimų modernizavimo srityje, manau, yra elektroninių pirkimų skatinimas. Apie tą mes jau irgi kalbėjom. Įvedus privalomus elektroninių pirkimų sistemas bus galima sutaupyti nemažai lėšų pagerinti pirkimų rezultatus, užtikrinti visiems suinteresuotiems subjektams, ypatingai mažom ir vidutiniam įmonėm, daug skaidresnė prieiga prie viešųjų pirkimų ne tik savo, bet ir kitose valstybėse narėse. Pasiūlymai jau numatomas privalomas pranešimų perdavimas ir privalomas pirkimo dokumentų prieinamumas elektroninė forma, o valstybėm narėm suteikimas dviejų metų pereinamasis laikotarpis įpareigojamas e, pereiti prie visiško elektroninio susirašinėjimo, visų pirma, e, elektroninių pasiūlymų teikimo visose pirkimo procedūrose. Todėl, manau, yra tikslinga sugražinti iki šiol buvusius terminus perinamajam laikotarpiui, kadangi komisijos siūlomi terminai yra trumpesni, kas gali sukelti kliučių, e, administracinės kliūtis subjektams, siekintiems dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose. Direktyvoje taip pat įtraukiama nemažai socialinių ir aspektų, kaip draudimas dalyvauti procedūras, jei aptinkami ES teisės aktų pažeidimai socialinės, darbo ir aplinkos saugos teisės rytise. E, manau, kad atsižvelgiant į tai, sudaroma galimybė pirkti novatoriškus produktus ir paslaugas, yra būtina užtikrinti, kad pirkimai būtų vykdomi, e, jei nustatomi intelektinės nusavybės pažeidimai. Kalbant apie smulkės ir vidutinės įmonės realią viešųjų pirkimų naudą, jos pajus tik tai tada, kai visos valstybės narės tinkamai įgyvendins pirmiausia paslaugų direktyvą ir e, šios direktyvos nuostatą dėl elektroninių viešųjų pirkimų. Todėl turime suprasti, kad šiandieną pati didžiausia turbūt kliūtis yra dar skirtingas paslaugų direktyvos traktavimas skirtingos valstybėse, bet aš tikiu, kad kaip tik pradedant taikyti viešuosius pirkimus, ypatingai elektroninė formoje, šitie skirtumai labai išriškės ir manau, kad tai leis ateityje grįžti vėl prie tinkamo paslaugų direktyvos taikymo visose valstybėse narėse. Ačiū labai. Grazie, cominciamo con lišą. Dėkuoju. Dabar e, šešėlinį pranešėjai, pirmiausiai kolega Langen. Äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbės labai trumpai. Čia tęsėme, e, tęsimas diskusija dėl ankstesnių taisyklių ir didelis klausimas yra, kaip užtikrinti, kad mažos ir vidutinės įmonės e, gautų pakankamą savo pirago dalį. E, nuomonės rengėjas pasiūlė savo pasiūlymus, e, tęsime diskusijas, aš e, dėkuoju už tos pasiūlymus. Dėl terminų pratesimo aš nesu įstikinęs, kad galima juos prailginti labai daug. Jūs siūlote tos terminus prailginti, tačiau turime būti atsargus. Galbūt komisijos, komisijos pasiūlymas yra priderintas tinkamai. Mhm. E, pastarosius 20 metų niekas nesikeitė ir tik 3 procentai sutarčių suteikiamos e, kitos valstybės operatoriams. Taigi turime taisyklės, kurios taikomos ES viešiesiams pirkimams, tačiau bendrovės mažai jomis pasinaudoja. Išskyrus Aišku, kai kalbam apie didelės sutartys, tačiau mažos nes įmonės tada tu, neturi prieigos prie jų. Ir aišku, kad e, reikalavimai mažoms ir vidutinėms įmonėms suteikti daugiau galimybių turi būti pateisinami. Tačiau kaip pakeisti mechanizmą? Ar yra būdų na, su nauja priemonė užtikrinti, kad e, pakeistume tos mechanizmus taip, kaip norime? Komisija numatė ribinės vertės ir pranešimų terminus. Ir visą tai e, <clears throat> numatyta pagal tam tikrą e, laipsnišką skalę. Dabar e, gyvenimo ciklo įvertinimas, e, e ar tai yra būtina. Bendras klausimas būtų, į kokius kriterijus dar reikėtų atsižvelgti. Pono Trabelos pranešime siūloma, kad viskas, kas egzistuoja e, viešuose pirkimuose, turi būti įskaičiuota ne tik e, esami teisės aktai, bet ir visi kiti dalykai. E, tuomet galbūt reikalavimų perkančiai organizacijai gali atsirasti per daug. Pati perkančio organizacija turėtų numatyti specifikacijas. Kitą savaitę kalbėsime apie pakeitimus. Pavyzdžiui, man būtų įdomu užtikrinant, kad e, perkančios organizacijos turėtų ieškoti ir alternatyvų, turėtų e, įvertinti pasiūlymus, alternatyvus pasiūlymus. Tačiau manau, kad tai, ši nuostata turi būti privaloma, reikėtų įrašyti žodį shall. shall. Tačiau e, kaina neturi būti vienintelis kriterijus, kas buvo ilgai pripažįstama teisėje įstatymuose. Turi būti ir techninių daugiau reikalavimų. Na ir kitas dalykas, kuris aptartas, tai yra sektorių direktyvos. Kažkurio nuo tam tikro e, lygio, e, tai yra viešieji pirkimai, viešųjų pirkimų sutartys, e, tai turėtų būti privalomi dalykai valstybės narėmis. Ir reikia laikytis sutarčių teisės bendrųjų principų ES. Tai yra vienodų sąlygų, bendros prieigos, kažkur tai reikia įtraukti, kažkurį straipsnį. Kad tokie principai būtų taikomi nepaisant nuo sumų. Tai Vokietijoje, pavyzdžiui, yra federalinėje struktūroje įvairių ligmenų ir kartais jei ES taikomas taisyklės nuo tam tikros e, ribos. Manau, kad reikia uh, užtikrinti ir tam tikras nuorodas į sutarties e, nuostatas. Taigi dėkojame uh, pranešėjai už uh, projektą. Aišku, kad mes e, turėsime savo pasiūlymų, e, e, pas, pasiūlymas yra geras. Reikia užtikrinti, kad IMCO tiesiog netmestų mūsų pasiūlymų ir reikia parengti gerus pakeitimus. Dėkuoju. Dabar žodis Fionai All. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai už parengtą pranešimą. Norėčiau išsakyti keletą pastebėjimų. Visų pirma, dėl gyvavimo produkto ar paslaugos kaštų. Viešieji pirkimai yra viena iš veiksmingiausių mūsų turimų priemonių paskatinti pramonę laikytis klimato kaitos ir tvarumo tikslų. Labai svarbu, kad įtrauktume nuostatas susijęs su nu, našių energijos naudojimu į šią direktyvą. Apie tai taip pat kalbėjome anksčiau, kalbėdami apie, bendrai apie viešųjų pirkimų sektorių. Uh, nes mes manome, kad energijos našumo direktyva savo tikslų nepasiekė dalyvavimo įsitraukimo ligmuo yra skirtingas. Energijos našumo direktyvoje gilinamas į smulkmenas, o čia kalbame apie koncepcijas. Todėl manau, kad reikia paminėti šį aspektą abiejose teisės aktuose. Pritariu ankstesnėje diskusijoje Vicky Ford išsakytoms mintims, kad viešie, viešieji pirkimai gali būti novatoriškų sprendimų um, katalizatoriumi, ypač jeigu tinkamai pasirenkamas paraiškovas ir e, taikomas atviras požiūris į inovacijas. Kalbant apie gyvavimo kaštų taikymo e, galimybę. Tuo tarpu e, sprendimas e, tai daryti paliktas valstybėms narėms. Manau, kad reikėtų įvesti prievolę paisyti šio aspekto, kad ji turi būti įtraukta į komisijos pasiūlymą, nes gyvavimo kaštų aspektas yra aktualus. Tie kaštai turi būti mažesni turime kalb... suvokti, kad tai yra ne tik naudinga aplinkosaugai, bet tai yra susiję su ekonominė nauda. Ir tai neseniai atskleidė PricewaterhouseCoopers e, paskelbta studija kurioje nurodoma, kad žali, žalioji viešųjų pirkimų politika gali padėti sutaupyti daugiau nei 20 milijonų eurų per metus. Aš norėčiau taip pat akcentuoti elektroninę viešųjų pirkimų sistemą. Iš tikrųjų, tai būdas supaprastinti sistemą ir sumažinti jos kaštus, taip pat užtikrinti, kad MVI galėtų, turėtų geresnę prieigą. Aš pritariu pranešėjo mintims, kad valstybės narės privalo įgyvendinti Europos pažangiausios praktikos kodeksą, kad sudarytų galim, didesnės galimybės MVI pasinaudoti šiomis galimybėmis. Manau, kad valstybės narės privalėtų paaiškinti, pasiaiškinti, ar jos e, tą kodeksą įgyvendina ar ne. O mažos ir vidutinės įmonės nusipelno ga, turi teisę tokią informaciją žinoti. Komisijos pasiūlyme yra įžanga, kur kalbama apie nacionalinės priežiūros institucijas, kurios turėtų teikti teisinės konsultacijas ir gairias. Aš čia išvelgiu problemą. Mums reikia žinoti, ką kitos valstybės daro. Taip pat reikia galimybės dalintis informaciją Tačiau jeigu bus steigiama nauja institucija, tai iškelia papildomų išlaidų riziką, ypač e, tuo metu, kai biudžetas karpomas. Galbūt galima būtų rasti veiksmingesnį sprendimą ir pasitelkti nacionalinės institucijas, kaip darome daugelį kitų sričių, telekomų, pavyzdžiui, yra pasiūlymų panašiai daryti daugelį kitų sričių. Tai yra nekurti naujų agentūrų ar institucijų, o pasitelkti nacionalinės reguliavimo ir priežiūros institucijas, kurios e, rūpinasi, kad būtų įgyvendinti teisės aktai, kurios galėtų susiburti draugien ir e, nu, dalytis patirtimi. Dėkuoju pranešėjų šio pranešimą ir tikiuosi sėkmingai dirbti ateityje. Ačiū. E non ci sono altri interventi. Jeigu nėra kitų norinčių pasisakyti, tuomet žodis komisijos atstovui ponui Krakūnui. Your... Labai ačiū už pastebėjimus ir komentarus. Mes juos atsižvelgsime. Tačiau norėjau pateikti keletą nedidelių pastabų dėl to, kas čia buvo pasakyta. Žinoma, numatėme nuostatų dėl mažų ir vidutinių įmonių, kaip e, joms teikti pirmenybę viešose pirkimuose. Ir toliau gerinsime tekstą tą linkmę, kad dauguma būtų patenkinti. Tačiau konkrečiau dėl e, tarpvalstybinių pirkimų. Mūsų dėmesys tada kreipiamas į tai, kad tik tai 3 procentų tarpvalstybinių pirkimų e, vyksta vidaus rinkoje tai yra labai nedidelis skaičius. Ir statistikos skaičius yra susijęs su tiesioginiais tarpvalstybiniais e, pirkimais, kai viena bendrovė pateikia pasiūlymą kitai valstybei. Tačiau yra daug netiesioginių viešųjų pirkimų, kai bendrovės iš vienos valstybės e, e, narės dirba su kitos šalies bendrovę ar jos filialu. Ir tuomet e, netiesioginiai pirkimai sudaro 12-13 procentų. Tačiau mes suprantame, kad vidaus rinkoje reikėtų siekti didesnės tokio dalyvavimo dalies, todėl mes bendroje direktyvoje numatome konkrečias nuostatas, kurios turėtų padėti e, sukurti, aišku, teisinį pagrindą organizuoti tarp valstybinius e, viešosius pirkimus ES. E, nuomonės projekte buvo siūloma pratesti terminus, negu siūlo komisija. Norėčiau trumpai pakomentuoti dėl to, kad mes manome, kad minimalus terminai turi užtikrinti būtiną skaidrumą ir nediskriminavimą ir padėti tinkamai organizuoti rinką. Tačiau norime pabrėžti, kad perkančios organizacijos turi galių ir gali nustatyti kitus terminus. Nustatyti terminai, pasiūlyti terminai yra minimalūs, kuriuos reikia gyvendinti. Iš esmės tiek norėjau pasakyti. Labai ačiū. Grazie a lei, ridò la parola al collega Bacitis per le conclusioni, complimentandomi anch'io per l'ottimo lavoro che ha fatto. Taip, e, ačiū pirmininkė. E, ačiū visiems kolegom už tikrai labai naudingus patarimus. Tikrai noriu užtikrinti, kad terminų, vienokio ir kitokio čia terminų nustatymas nėra esminis šito dokumento dalykas. Tiesiog buvo suderinta su pagrindiniu komitetu, kad e, tenais būtų galima sulaukti pritarimo. Bet yra tikrai esminė dalykai, kur kai mes kalbam apie smulkės ir vidutinės įmonės. E, kai kurios valstybės turi tam tikrą patirtį ir drįstu aš irgi taip pat savai įvardinti, kad aš turiu tam tikrą patirtį, kuriant viešųjų pirkimų sistemą. Aš ją kūriau Lietuvoje keturis metus ir aš žinau, su kokiais susidūrėm sunkumais, bet mums pavyko surasti kompromisą su mažom ir vidutiniam įmonėm. Mes taikom tam tikras išimtis ir e, iš tikrųjų procesas yra pajudėjęs. Ir e, Tik tai yra Kaip ir visada, viena didžiausia turbūt problema, kad didelės įmonės nenori šito. Ir todėl aš tikrai skatinčiau ir raginčiau Europos komisiją, ypatingai e, tą departamentą, e, kuris yra atsakingas už viešųjų pirkimų sistemos pateikimą, tikrai apvienyti ir įsiaiškinti tam tikrą patirtį, kurios yra kitose ES valstybėse ir mėginti ją įdėkti. Aš minėjau, paminėjau apie paslaugų direktyvą. Ir jūs žinot, kad čia bus taip pat didžiulė problema, todėl kad skirtingos valstybės taiko skirtingus principus. Bet nežiūrinti tai, tikrai norėčiau tiesiog paraginti, pradėkim darbą ir metai iš metų e, šitą sistemą tobulinkim ir po kažkokio tai laikotarpio tikrai pamatysime, kad mes turėsime didžiulę naudą bendros ES mastu Ir tikrai norėčiau dar irgi paraginti, kad gintumėm savo rinką. Nes yra didžiulė problema. Mes liksime be darbo vietų, liksime be e, įplaukų į savo valstybės biudžetą ir ne tik tai savo, bet į visos ES biudžetą, nes laukia didžiuliai konkurenciniai iššūkiai, jeigu mes neapsaugosim savo rinkos nuo trečiųjų šalių, kurie netaiko tokių aukštų standartų kaip mes ES. Ačiū. Grazie. E sapete che la data di... Dėkoju. Kaip jau sakė pranešėjas, pakeitimo pat, pa, e, pateikimo terminas 6 birželio 12 diena. Baigiame truputį anksčiau. Tad e, turėsit apie 15-20 minučių laisvo laiko. Ir primenu, kad po pietų prasideda 15 val. posėdis.